Dear colleagues, please take seat and I would like to welcome. Kolegos, prašau susėsti, noriu pasveikinti komisijos narę Margretą Vestager, atvykusią keistis nuomonėmis, struktūrinis dialogas, ekonomikos komitetas komiteto ir komisijos narės. 17 metais čia pirmas toks dialogas. Mes vasario mėnesį baldav, balsavome dėl um, konkurencijos politikos ataskaitos, e, o dabar šiandien ir liūdna diena, todėl kad minime e, siaubingų teroristų išpolių Briuselėje, Briuselio oruoste metinės e, Komisija e, parengė pasiūlymą, kaip sustiprinti e, valstybių narių institucijas, kad jos galėtų užtikrinti puikiai veikiančią bendrąją rinką. Ir e, šis teisėkuros pasiūlymas be galo svarbus. Tikriausiai prisimensite, kad buvo surenkti ir klausimai. Šis teisės aktas labai svarbus. Jis garantuoja sklandų bendrosios rinkos veikimą. Aš noriu padėkoti komisijos nariai už jos iniciatyvas ir nuveiktą darbą. Ir džiaugiuosi, kad konkurencijos rytyje priimamas teisės aktas bendro sprendimo procedūra. Suteiksiu žodį komisijos narį, o po to turėsime galimybę jos paklausti. Ačiū. Noriu padėkoti ir už tai, kad paminėjote, kokia šiandien diena, todėl kad prieš metus mus visus sukrėtė teroristų išpoliai Bruselėje. Manau, labai svarbu steptelti mūsų užimtose gyvenimuose bent kartą, prisiminti tuos, kurie prarado gyvybę, savo mylimuosius, artimus žmonės. Nepamirškime ir tų, kurie padėjo ir padeda mums atsigauti, būdami ES piliečiais, valstybių, valstybėmis narėmis ir institucijomis. Mes ir toliau tęsime bendradarbiavimo e, darbus ir toliau sieksime taikos ir laisvės O po trijų dienų minėsime 60-asias Romos sutarties pasirašymo metines. Tai ir e, didžiulio, milžiniško bendradarbiavimo išraiška. Ši sutartis tapo bendrosios rinkos teisiniu pagrindu ir jūs tikriausiai mane pažįstate, žinote, kad mes skatiname konkurenciją, siekdami apsaugoti visos ES vartotojus. Siekiame, kad jie galėtų e, džiaugtis įperk tinkamais geros kokybės produktais. Tikriausiai žinote, kad nelengvas komisijos darbas 2004-2014 metais 8 iš 10 sprendimų, kuriais įgyvendinami Europos konkurencijos teisės aktai, buvo įgyvendinami nacionalinių institucijų. Tai spūdingi skaičiai. Tai rodo, uh, kad jūsų institucijos turi būti stiprios, tik tokiu būdu vartotojai galės džiaugtis tą sparčiai besiplečiančią vidaus rinką. Ir tikriausiai institucijoms būtina turėti tą galę, kurio, kuri joms yra reikalinga. Pane pirmininkė, dėkoju už malonius žodžius posėdžio pradžioje. Mes e, supratome, kad be galo svarbu e, turėti tinkamą teisinį pagrindą, kad galėtumėte, galėtumėte tinkamai bendradarbiauti su parlamentu, Europos parlamentu ir valstybėmis narėmis. E, tokiu būdu siekiant užtikrinti, kad nacionalinės konkurencijos institucijos turės visas reikalingas priemonės, leidžiančias joms įgyvendinti e, komisijos sprendimus e, tinkamai. Jei jūs e, gyvenate vienoje valstybėje narėje ir ten plėtojate verslą, tai kartais būna taip, kad galite būti nubaustas kitoje valstybėje narėje. Jūs minėjote konkurencijos e, ataskaitą, kur, kurią tvirtinote prieš mėnesį ir komisija, kaip jau minėjote, siekia suteikti tinkamas galias e, nacionalinėms institucijoms ir mes tikrai daug dirbome, dirbome greitai e, Tiesa, vyko ir konsultavimas su suinteresuotomis šalimis. Jų metu mes supratome, kad ne tik nacionalinėms institucijams reikalingos galios verslas, kitos institucijos taip pat pageidauja didesnių galių. Mes siekiame, kad įmonės jaustųsi saugios, kad jos žinotų, kokios priemonės bus taikomos, jei bus nustatyti karteliniai susitarimai. Taip pat reikia užtikrinti, kad konkurencijos institucijos turės pakankamus žmogiškuosius ir finansinius išteklius būtina, kad šios institucijos būtų nepriklausomas, kad jų neveiktų politikai, vyriausybės, kad jos galėtų dirbti kasdienį savo darbą, remdamiesi skaičiais, teisės aktais ir savo patirtimi. Taigi labai svarbu buvo pašalinti egzistuojančias spragas. Labai svarbu, kad konkurencijos institucijos e, gebėtų paskirti baudas, kurios būtų atgrasomojo pobūdžio. Ir aišku, kartu su didesnėmis galiomis e, atsiranda ir didesnė atsakomybė. Visos konkurencijos institucijos e, turi suteikti įmonėms teisę gintis. Viešų konsultacijų metu tai irgi buvo minima. Konsultavimuose periodas buvo ilgas ir mes siekime užtikrinti, kad bendroji rinka veiktų sklandžiai. O kalbėdama apie sklandų veikimą, aš turiu meni ne tik geresnės kainas ir e, plačią pasiūlą, turiu menyje ir e, darbo vietas, ekonomikos augimą. Vienas svarbus ap aspektas yra konkurencija žemės ūkija. Kaip paskatinti žemės ū, žemdirbės tiksliau tęsti savo veiklą ir išlikti konkurencingais. Uh, Labai svarbu peržiūrėti tais konkurencijos taisyklės šioje srityje. Šiuo metu pradžioje Teisingumo teismas patvirtino komisijos sprendimą e, dėl kartelinio susitarimo, dėl fosfatų naudojimo pašaruose ir buvo paskirta 175 milijonų eurų bauda. Tas pats taikytina ir bendroms įmonėms, e, e, kur Seniau e, susijungusios įmonės buvo stabdomos, jeigu jos veikdavo š... arba panaikindavo šešių didžiausių gamintojų veiklą. Dabar tas skaičius sumažintas iki trijų. Tokiu būdu mes siekiame, kad vartotojai nepralaimėtų. O prieš tvirtindami šį pasiūlymą mes turėjome įsitikinti, kad kainos nekils kad tai neatgrasintų įmonių kurti naujus produktus, kurie bus saugesni tiek žemės e, ūkiui, žemdirbiams, tiek aplinkai. Aišku, Europos e, žemdirbių ateitis nėra tik tai komisijos rankose. Galima labai daug nuveikti siekiant, kad e, žemės ūkiai E, dirbtų sklandžiai, būtinas bendradarbiavimas, e, pavyzdžiui, būtina e, integracija į gamintojų institucijose, reikia siekti, kad apdirbimo, paskirstimo, gamybos praktikos būtų derinamos ir tai leidžia taupyti pinigus, kurti pridėtinę vertę. Manau, kad tik tokiu būdu galime pasiekti, kad e, žemės ūkio veikla bus atsparesnė ir tuo pačiu e, pasieksime ir žemesnės kainas vartotojams. Štai kodėl prieš metus mes parengėme gairias um, e, jautienos ir alyvogių gamintojams, siekdami pateikti rekomendacijas, kaip jie galėtų sklandžiau ben, ir efektyviau bendradarbiauti. Komisijos narys Hoganas e, taip pat e, pateikė savo pasiūlymus, kaip supaprastinti konkurencijos e, taisyklės ir kaip, jos, kad, kaip padaryti, kad jos taptų paprastesnės žemdirbiams. Keletą žodžių dėl valstybės pagalbos. Komisija jau keletą metų e, peržiūri bendrąjį bendrosios išimties reglamentą ir e, populistai tai e, vadina gal kitaip ir mes Dar 2013 metais nustatėme, kad 30 procentų visos valstybės skiriamos paramos e, buvo teikiama tik tuo metu, jei komisija iš anksto teikdavo savo leidimą, pritarimą. Dabar šis skaičius pasikoregavo iki 4 procentų to iš ankstinio komisijos e, pritarimo. Taigi, e, išplečiant reglamento taikymos sritį ir mes norėtume, kad jo taikymos sritį būtų įtraukti ir e, maži uostai, ir maži oro uostai, mes tikimės, kad tokiu būdu valstybės narės galės įgyvendinti savo iniciatyvas daug greičiau ir efektyviau. E, taip pat bandėme paaiškinti, kada valstybės teikiama parama nėra parama. Prieš e, praėjusią vasarą mes e, paskelbėme išaiškinimą dėl paramos savokos ir joje mes išaiškinome, kas laikoma, kas kvalifikuojama pagalba, valstybės pagalba, o kuriais atvejais komisija visai nesikiša. Kaip pavyzdžių mes paėmėme keletą sprendimų, juos nagrinėjome, nagrinėjome, kaip vyksta in investicija investicijų skatinimas vietos lygių, kaip tai veikia e, konkurencijos situacija. Mes nagrinėjome, pavyzdžiui, ma, investicijas į mažą Niderlandų uostą arba, pavyzdžiui, Vokietijos salos Fjor uosto modernizacija, e, kur naudos iš tų projektų sulaukė tik 8 tūkstančiai žmonių. Taigi, gal kai kuriais atvejais galima būtų išvelgti kažkokį poveikį konkurencijos teisėje, tą neigiamą prasme, tačiau ne mano minimais atvejais. Taigi, kai konkurencijai nekyla jokių grėsmių, tai e, skatina investuoti labiau ir, kaip aš minėjau, mes kitą vertus galima, galime daugiau dėmesio skirti rimtiems klausimams, kai vengiama mokėti mokesčius mūsų kompetencija yra užtikrinti, kad konkurencijos teisė nebus pažim, pažeista. Aišku, norint, kad vyriausybės prisimtų atsakomybę už kai kurias kontrolės funkcijas, jos turi turėti pakankamai informacijos. E, pavyzdžiui, jei e, remiami projektai ir ta parama yra didesnė nei pusė milijono eurų, būtina skelbti tą informaciją viešai, Dabar e, yra skelbiama informacija apie 1700 paskolų ir mes turime žinoti, kaip e, ta parama yra panaudojama. E, per metus mes įvertinome 150 milijonų eurų skiriamą paramą, nagrinėdami, ar jie buvo pasiekti tikslai. Dabar valstybėse narėse yra iš naujo vertinamos 33 schemos, kurių vertė yra 38 milijardai eurų per metus. Mes atsakingi už tai, kad nacionalinės institucijos galėtų tinkamai prižiūrėti konkurenciją. Tai mes galime padaryti iš vien dirbdami su valstybėmis narėmis, e, kartu ir individualiai siekdami partnerysčių konkurencijos rytyje. Ir kaip aš jau minėjau, mūsų pasiūlymo, šiandien patvirtinto pasiūlymo esmė yra užtikrinti, kad nacionalinės institucijos e, turėtų reikiamą galę. Jūsų komitetas e, mus labai rėmė, man labai džiugu, kad Europos parlamento vaidmuo bus didelis e, įgyvendinant šį pasiūlymą ir aš aišku pasirengusi e, aptarti šio pasiūlymo elementus. Ir džiaugiuosi ir keitimusi nuomonėmis šiandienime posėdėje. Labai ačiū. Mes kiname dirbti labai greitai ir efektyviai ir tikimės kad po vakarykščio funkcijų paskirstimo mes susilauksime komentarų iš pranešėjų ir iš dėrybų komandos. Ir mes džiaugiamės, kad galime ženkliai prisidėti rengdami šį dosiją. O dabar Markus Feber, pirmasis kalbėtojas, jis yra ne tik komiteto vicepirmininkas, bet ir konkurencijos darbo grupės vadovas. Ačiū labai, ponia pirmininkė, ponia komisijos narė. Sveikinu, kad patiekėte šį pasiūlymą. Čia darbo grupėje labai um, intensyviai buvo diskutuojama ši tema, todėl kad mes dirbdami supratome, e, kad um, konkurencijos teisės aktų priežiūros e, variantai, e, galimybės yra labai svarbios. E, turiu porą klausimų. Madeira, Portugalijos autonominėme region, Madeiros regione galima vystyti verslą, mokant labai mažus e, mokesčius. Panašu, kad Madeiroje situacija panaši kaip Panamoje. 2020 dabar tikrina, koks ten yra mokestinis režimas ir e, tikriausiai šis regionas gaus naują statusą. Ar iš tikrųjų taip, gal galite pakomentuoti? Antras klausimas. E, tarptautinė konkurencijos e, teisės infrastruktūra. Su Kanada yra pasirašytas panašus susitarimas su Šveicarija, tačiau šis susitarimas nėra ratifikuotas. Ar galėtumėte pateikti daugiau informacijos, kur yra spragos, kodėl nepasistumėta į priekį ir kodėl ta priemonė nepatvirtinta. Ir pagaliau trečiasis klausimas. E, generalinis konkurencijos direktoratas prieš metus e, buvo atkrė... prieėmęs e, tokių, pasakyčiau, probleminių sprendimų dėl išteklių ir rekapitalizavimo. Buvo numatyti numatytos prevencinio pobūdžio, e, bet būtinosios priemonės rekapitalizuoti bankus, o tai lėmė, e, kad tomis prevencinėmis priemonėmis tiesiog nesinaudojama. Ir šiais metais, vasario mėnesį, e, parlamentas rengdamas ataskaitą dėl bankų e, sąjungos e, pareiškė, kad atsižvelgiant į valstybės pagalbą būtina užtikrinti, kad Europos teisėkoros institucijos uh, E, numačiusios prevencinio pobūdžio priemonės bankams susijusios su kapitalo reikalavimais turi, turėtų užtikrinti, kad tų priemonių būtų pakankamai. Ar jūs pritartumėte tokiai minčiai? Uh, of... Pirmas klausimas dėl Madeiros. Mintis sukurti laisvąją zoną e, buvo atsirado dėl to, kad reikia skatinti šio regiono augimo. Taip ir toliau yra, bet vis tik mes turime toliau kalbėti apie valstybės e, pagalbos taisyklės. Be abejo, e, mes e, turime teikti informaciją ir pasitarti, e, išsiaiškinti, kas iš tiesų vyksta E, kalbame apie mokesčių vengimą e, be valstybės pagalbos. Tai yra labai aktualu mokesčio administracija. Abu šie dalykai turi būti e, aptarti, tą dar pasiaiškinsim. Dėl Kanados antrosios kartos bendradarbiavimo sutarties. Labai džiaugiamės, kad dėrybos dabar vyksta. Antras žingsnis - siekti susitarimo taryboje, jį pasirašyti ir nusiųsti parlamentui. Labai džiaugiuosi, kad jums patinka tas pasiūlymas ir labai džiaugiuosi, kad jūs darėte spaudimą, kad šis tekstas būtų užbaigtas kuo greičiau ir kuo anksčiau. Dėl bankų ir indėlių garantijų schemų. Indėlių garantijų schemų schemos iš esmės yra sukurtos, kaip jų pats pavadinimas sako, užtikrinti, kad jeigu turi 100 tūkstančių, tai ta suma jums turi e, būti apsaugota. Galbūt šiek tiek e, tokios precedentų praktikos. Jeigu yra sukurtas grinai privatus mechanizmas, tai ne mes turime spręsti, kaip tie fondai yra dabar tvarkomi, bet e, viskas turi būti daroma privačių lygmenių, valstybių e, nurodymų pagrindų arba remiantis valstybės priemonėmis gali dirbti teritoriniai padaliniai. Aš manau, kad tie fondai yra labai svarbus. Aš e, neturiu pačios naujausios informacijos, nes į mano portfelį tai neįeina. Ir E, kaip e, šitas indėlių fondas būtų integruojamas, aš negaliu Jums pasakyti. Ne, Jūs tiesą sakant, dar negalit kalbėti. Iš pradžių nejungiam laikrodžio, todėl nenoriu sukurti klaidingo įvaizdžio, kad kažkas netaip vyksta. Per Vanšbereš. E, Gerbiama komisijos narė. Apple aferoje Airijos vyriausybė e, apskundė sprendimą ir pats Apple 14 Europos komisijos sprendimo punktų apskundė. Dabar susidaro įspūdis, kad prasidėjo labai ilgas mūšis, ilga kova ir mes parlamentas norėtume sužinoti, kas iš tiesų vyksta ir kuriame dabar etape esame. Toliau dirbtinio intelekto ir Google algoritmų klausimas. Praeitą savaitę jūs išreiškite susirūpinimą dėl šios ryties. Matome, kad Junktinėse Amerikos valstijose irgi e, atsiranda panašių būkštavimų ir mes norėtumėm sužinoti, kaip jūs įsivaizduojate, E, jūsų galimybės įsikišti ir kaip jos keisis ateityje, e, bandant dirbtinai nustatyti kainas už tokių algoritmų naudojimą, e, dirbtinio intelekto algoritmo naudojimo Google sistemoje. Man atrodo, kad tai iš esmės yra šaltinių problema, resursų problema. Ar nėra taip, kad yra, esate užsakę kokį nors tyrimą Kaip bandotės išsiaiškinti blogos praktikos atvejus? Ar galėtumėt e, nušviesti mums padėti geriau? Uh, as you, as you said, Apple... Kaip jau sakėte, ir Apple, ir Airijos vyriausybė apskundė sprendimą. Dabar Apple byla yra teismuose. Todėl Ir grafiką bylos nagrinėjimo nustatys būtent teismas. Nežinau, ar ilgai truks, ar trumpai. Mes patys esame pasirengę uh, šią savo argumentus pateikti labai tvirtai dėl akivaizdžių priežasčių, bet e, mes vis tikimės, kad e, apeliacinio skundo tikimybė bus mažesnė, nes kiekvienu atveju galima apskūsti sprendimą, bet mes turime uh, pagrysti, patvirtinti, kad mūsų ES yra pagrista teisės principais. Su Airijos vyriausybė ir toliau dirbame e, išieškodami didelę sumą. Kol kas e, vienas žingsnis žengiamas į priekį, kitas atgal, nes procesas labai sudėtingas. Praėjusiu metu Fiat ir Starbucks atvejai sutvarkyti, atgavome lėšas, pinigai dabar yra uždaruose Um, uždarose sąskaitose, bet kompensacija yra išieškota. Labai gerai veikia Belgijos sistema. Ji yra sudėtingesnė, nes yra trys ar penkios skirtingos įmonės toje schemoje ir jų mokesčiai turi būti skaičiuojami atskirai. Tai yra dabar daroma ir galiausiai bus pasiektas pagėdavimas rezultatas. O Apple atveju mes su airiais bendradarbiaujame, kad viskas būtų padaryta, nes labai svarbu išieškoti lėšas Aš noriu vis tik pridurti, kad puikiai suprantu, jog reikia suprasti, kaip tokia pinigų suma galės būti gauta, nes laiko reiks nemažai ir kur tie pinigai pateks, ar jie pateks į Airijos vyriausybę ar kur kitur, kaip, koks bus tų pinigų likimas. Dėl dirbtinio intelekto. Man atrodo, kad verslui labai svarbu užsakant arba kuriant algoritmus pagalvoti apie projekto atitikimą. Man buvo labai įdomu klausytis žmonių, kurie dirba su privatumo klausimais. Kaip tik dabar yra įgyvendinamos parlamente sukurtos taisyklės. Jos leis užtikrinti, kad privatumas nebus tik tai kažkoks tai papildomas reikalavimas. Apie jį turi būti galvojama nuo pat pradžios, kuriant bet kokį projektą ar bet kokią schemą. Lygiai taip pat turime daryti ir algoritmų atveju. Ir kuo labiau mes žengėme į priekį, tuo protingesni tampa tie algoritmai, tuo svarbiau yra apsaugoti apie priva, uh, privatumą. Nes kol kas atsakomybė vis dar tenka žmonėms. Iki šiol dar nesame nei karto matę, kad algoritmai veiktų be žmogaus indėl, į, į žmogaus indėlio. Algoritmai savaime kainų negali nustatyti. Viskas turi būti su manipuliuojama. Taip pat mes suprantame, kad tai yra kad kainų nustatymą gali padaryti tam tikras dirbtinis intelektas, bet vis tik tai po juo glūdėtų įmonės ar atskiri žmonės ir būtent jie turi būti atsakingi už tokius dalykus. Iki šiol nėra atlikta jokių tyrimų, bet Man atrodo, kad e, reikėtų su patvirtinti ir suprasti, kad e, numatėme, kad tokios problemos iškils. Diskusija šiuo klausimu vyksta Junktinėse Amerikos valstijose ir ji turėtų vykti ir čia, Europoje. Taip pat mes turime labai aiškiai galvoti apie tai, kai kūrėme informacijos technologijos priemonės, kad mes galėtumėm geriau suprasti, iš e, kokius skundus e, žmonės gali pateikti, kas žmonėms labiausiai rūpi, kokios yra skaudžiausios problemos. Ir be abejo, ši diskusija dabar prasideda, nes turim užtikrinti, kad liktume akylus ir e, vartotojai nepralaimėtų. Ačiū. Pirko... Ačiū. Dėkuoju, pirmininkė. Komisijos narė. Jūs e, puikiai dirbate kovodamas su nesažininga mokesčių konkurencija Europos Sąjungoje. Dešimtajame dešimtmetyje, e, ko gero, niekas negalėjo įsivaizduoti, e, kokių rezultatų galime sulaukti šiame amžiuje dėl valstybės pagalbos teisės aktų Europos Sąjungoje ardoma kitų e, šalių mokesčių bazė e, dėl neteisėtai skiriamos e, valstybės pagalbos, kaip buvo paminėtas Google atvejis, Airijos valstybės pagalba, tai skatina nesažininga konkurencija tarp įmonių tokios e, valstybės pagalbos bylos labai svarbios visoje Europos Sąjungoje. Tad norėčiau pastirauti, kaip jums atrodo toliau klostysis e, valstybės pagalbos sistemos raida ES. Kokia ateitis mūsų laukia e, jūsų požiūrių, kaip už konkurenciją atsakingos valstybė, komisijos narės? Starbucks, Apple atvejai, ar tai rodo kad e, bus e, keičiami galiojantis ES teisės aktai šioje srityje, ar bus kokiu nors naujų iniciatyvų ir panašiai. Ar gaunate e, visą reikiamą pagalbą iš ES ir valstybių narių tyriant tokius atvejus, siekiant užtikrinti, kad su konkurencija susiję pažeidimai būtų tyriami ir šalinami veiksmingiau. Ačiū. Dėkuoju. E, visų pirma, ačiū labai e, už e, malonius žodžius dėl mūsų darbo. Mes jį tęsėme. Valstybės pagalba tai priemonė, kuris sutelkta ties klausimais susijusiais su selektyviais pranašumais. Kartais Ji teikiama tiesiogiai ir be to tai klausimas sėtinas e, su valstybės lėšų paskirstimu. Kartais e, iš tiesų kyla tam tikras pavojus e, skiriant valstybės pagalbą. Valstybėms narėms visai padedama Išvengti neteisėtos valstybės pagalbos yra rengiamos įvairių, įvairios gairės ir mes, žinoma, ir toliau leisime tokias gairės. Teisime šį darbą, nes e, mūsų nuomonė, kadangi valstybės pagalba gali būti labai žalinga e, ir dėl jos e, kai kurios įmonės gali nemokėti mokesčių, labai daug dėmesio skiriame E, šiam klausimui, bet to tai gali būti labai e, kenksminga žmonėms e, dirbančiams įmonėse, kuriuose jie gali matyti, kad kai kurie darbuotojai gali naudoti mokesčių mokėtojų pinigus savo reikmėms patenkinti. Mano kolega komisijos narys Moskovisi taip pat gana sėkmingai dirba šioje srityje. Mm, kad taryboje dabar e, nagrinėjamas projektas dėl įmonių mokesčių bazės. Taip bus lengviau kontroliuoti įmonių mokestinę veiklą tarp valstybinių mastų, bus aiškiau e, žinoti, kokius konkrečius mokesčius reikia mokėti ir bus mažiau paskatų e, ieškoti kažkokių būdų išvengti mokesčių. Be to svarbu, kad piliečiai taip pat žinotų, kas vyksta įmonėse, kad įmonės taip pat prisideda prie mūsų visuomenių išlaikymo. Juk visi žinome, kad um, ES ekonomikos stuburą sudaro mažos ir vidutinės įmonės. Jos um, dirba, jos moka mokesčius ir uh, tikrai svarbu būti tikriems, kad jie daro viską taip, kaip uh, priklauso. ir kad nebūtų skiriama neteisėta valstybės pagalba. Ačiū. Ponas Tremosa. Dėkuoju pirminkę. Sveiki atvykę vėl į mūsų komiteto posėdį. Nenustepsite, kad pateiksiu jums tuos pačius klausimus, kuriuos buvau pateikęs per jūsų klausimą 2014 m. spalio mėnesį. Komisija e, neseniai paskelbė, kad Google pažeidė e, teisės aktus, bet to e, dėl Gazprom yra jau šešių metų ginčas, kuris dar neįspręstas. Ar ir su Google galime tikėtis tokio pat vilkinimo? Žinoma, Google turi puikių teisininkų, kurie gina e, jų teisės. E, kaip jūsų nuomonė, ar pakankamai užtikrinama teisė į gynybą? Kalbant apie Google, žinote, kad e, kai kurioms įmonėms pastarųjų metų teko užsidaryti dėl Google elgesio. Ir kadangi norime vengti monopolių, nebegalime laukti, turime priimti sprendimą e, geriau jau čia, šiuose rūmuose, nei Čikagoje, kur kitą mėnesį vyksite į kongresą. Kalbant apie e, slaptą Google algoritmą, negaliu teikti, kad man rūpi, tarkim, Coca-Colos slaptas e, receptas. Aš tiesiog noriu, kad būtų užtikrintas tam tikras e, skaidrumas. Google priklauso 92 procentai rinkos dalies ir ji labai plačiai plečiasi. Ir mes puikiai žinome, kad paieškos rezultatai svarbus tik tie, kurie pasirodo pirmajame puslapyje. Ačiū. Aš nieko tikrai neskelbsiu Čikagoje ir faktiškai teko atsisakyti šios kelionės į Čikagą, bet ne dėl jūsų. Kalbant apie Google bylą, vyko gana rimtos diskusijos dėl uh, susitarimo. Jeigu pavyktų e, susitarti dėl šios bylos baigties, e, daugelis įmonių nenukentėtų, nepatirtų jokios žalos ir iš tikrųjų, e, jeigu dėrybos susitarimas būtų sėkmingi, būtų pavykę išvengti daugelio problemų. Dabar nagrinėjame Google atsakymus į mūsų užklausas, į mūsų įtarimus. Kaip e, sakiau, niekada nežinome, ar byla bus nagrinėjama teisme ar ne. Bet e, kiekvienu atveju komisija turi užtikrinti, kad E, tyrimas bet kokioje byloje turi būti aukščiausios įmanomos kokybės, jis turi atitikti aukščiausius standartus. Tai bandome užtikrinti. Taip, visi tampame mobilus e, ir dėl to e, Todėl tokios bylos kaip Google ir Apple yra tokios e, svarbios. Ypač, e, kai dabar vis dažniau paiešką atliekame mobiliuoju e, būdu. Mums, kaip sakiau, tai prioritetas, nes galbūt mes, mes tikimės, kad mums pavyks įrodyti savo poziciją. Ir, kaip minėjote, iš tikrųjų dažniausiai atkreipiame dėmesį tik tuos e, paieškos rezultatus, kurie pasirodo pirmajame puslapyje. Mm, bet kuriuo atveju noriu prašyti jūsų dirbti kuo skubiau, nelaukti, nevilkinti. Taip pasinaudosiu jūsų patarimu. Puiku. Pone Lopės Bermeho, ačiū e, pirmininkė, ačiū komisijos nariai, kad vėl pas mus atvyko pasikalbėti su parlamento nariais. Norėčiau paminėti dvi pastabas. Neseniai gavome iš komisijos e, susirašinėjimą ir šiandien jau šiek tiek kalbėjome apie žemės ūkio sektorių. Esu Jums dėkinga už tai. Šią savaitę gavome jūsų atsakymą dėl konkurencijos klausimo, dėl e, privalomų veiksmų susijusių su piknaudžiavimu žemės ūkio grandinėje. E, sektorius e, labai sutelkęs dėmesį į tuos pirminius produktus, kurie yra naudojami žemės ūkio produkcijai auginti. Tai trašos, kitos medžiagos, kitoje pusėje yra um, prekybos grandinė, prekybos centrai, um, kurie daro spaudimą ūkininkams ir visa kita. 2016 metų pabaigoje buvo paskelbta ataskaita um, dėl mokesčių klausimų susijusių su uh, kitų sektoriumi kurį norėčiau paminėti, tai yra elektros e, sektorius. Neseniai buvo pateiktas klausimas raštu dėl e, didėjančių kainų ir buvo pasiektas e, pikas 900 eurų Prancūzijoje, Belgijoje, Ispanijoje 900 eurų už megavatą. Ir dėja, komisija dar nepateikė savo atsakymo. Manome, kad energetikos rinkos um, liberalizavimas uh, prisideda prie tokių antikonkurencinių veiksmų, kuriuos labai sunku nustatyti. Uh, sunkiai sekasi uh, išvelgti tą skirtumą tarp nacionalinių rinkų ir um, galbūt um, reikėtų užtikrinti, kad um, į uh, šį procesą labiau įsitrauktų nacionalinės valdžios institucijos, kad reguliavimo institucijos nebūtų tokios uh, nepajėgios, uh, kad būtų veiksmingiau kovojama su energetiniu skurdu. Buvo du skirtingi klausimai dėl ūkininkų Kaip jau sakiau pradžioje, stengiamės e, teikti kuo konkretesnės gairias, e, kaip e, ūkininkai gali burtis, kaip jie gali kartu saugoti, teikti savo produkciją, kad užtikrintų savo kolektyvinį našumą, produktivumą toje vertės grandinėje, nes, kaip minėjote, ta Ūkininkai sutelkia dėmesį į pirminius e, produktus ir mums e, labai e, svarbu užtikrinti, kad ūkininkai tikrai taip pat galėtų naudotis konkurencija ir jos teikiamais pranašumais, inovacijomis. Tai labai svarbi rinka ir inovacijoms, be kita ko kad būtų kuriamos tokios medžiagos, kurios nebūtų tokios pavojingos ir patiems ūkininkams ir aplinkai. Kalbant apie jūsų minėtą koncentraciją, e, taip, ji yra grandinės pradžioje ir e, po to e, kitose vėlesniuose grandinės etapuose ir um, tarp um, tų koncentracijų yra tam tikrų spragų. Tad um, svarbu tiesiog mums savo ruoštų užtikrinti, kad ūkininkai būtų susipažinę su taisyklėmis ir galėtų jas taikyti. Uh, mažiems ūkininkams kartais reikia labai konkrečių gairių, uh, kaip pradėti, ką nors daryti, uh, kaip tinkamai tęsti darbą. Ne visada ūkininkai gali pasitelkti teisininkų pagalbą ir net jeigu gali, vis tiek ne visada žino, kaip pradėti veiklą. Tad mes stengiamės teikti kuo aiškesnės ir konkretesnės gairias. Kitas dalykas, kaip minėjote, dabar dirbu su savo kolega Filu Hoganu, kuris atsako žemės ūkį, stebime, kas vyksta šioje srityje ir Viena vertus, žinoma, konkurencija yra geras dalykas, bet ji turi jums pasitarnauti. Mm, turi pasitarnauti ir jums, ne tik vėlesniuose grandinės etapuose. Manau, kad mm, jau netrukus baigsime darbą šioje srityje. Deja, mm, susitikimas su agrikomitetu buvo atidėtas dėl tam tikrų priežasčių, bet mes dar grįšime prie šių klausimų. Kalbant apie elektrą. E, žinoma, reguliavimo institucija turi pasinaudoti savo įgaliojimais, savo galiomis, kad galėtų reglamentuoti energijos e, rinką. Kalbant apie elektros rinkos liberalizavimą, mano nuomonė šioje srityje yra gerų idėjų, bet rinka turi būti liberalizuojama taip, kad tai būtų naudinga e, vartotojams, klientams. Engie, pavyzdžiui, neseniai buvo nubausta, jei skirus šimto milijonų baudą dėl to, kad buvo nustatytas piknaudžiavimo atvejis. Tai nesusijęs su jūsų šalies rinka, bet manau, kad tai yra geras pavyzdys, kad valdžios institucijos vis dėlto gali imtis veiksmų, kurie yra naudingi piliečiams vartotojams. Energetikos sąjungos mintis apskritai yra susijusi su tuo, kad neapsiribuojama tik vidaus rinka. Jis susijusi su mintimi, kad e, energija, elektra gali keliauti per sienas. Be to, e, žinoma, skatinama energijos gamyba iš atsinaujinančių energijos šaltinių. E, žinoma, tai reikalauja laiko, bet tikimasi, kad taip pavyks išspręsti su labai dideliais pikais e, susijusią problemą ir e, kad tai pavyks padaryti lankščiau. Ačiū. Thank you and thank you. Ačiū, noriu padėkoti komisijos nariai, kad ji dar su mumis. Turiu tris klausimus. Pirmasis susijęs su bendromis įmonėmis ir jų kontrole. E, kartais neįmanoma tinkamai prižiūrėti, todėl e, kad šios e, įmonės nėra rinko žaidėjos. Ar jūs nemanote, jog reikalingos naujos taisyklės skaitmeninėje darbo atvarkėje, kad būtų įmanoma lengviau kontroliuoti tokias įmonės? Antras klausimas susijęs su sparta. Aš tikiu, kad jūs dirbate labai greitai, e, tačiau ypač skaitmeninės ekonomikos kūrimo srityje mes laukiame dar greitesnių veiksmų. Ar tikite, kad dabartiniai teisės aktai leidžia pakankamai greitai reaguoti ir dirbti, ypač kai e, vertiname e, bendradarbiavimą su nacionalinėmis institucijomis. Ir dar vienas klausimas susijęs su nacionaliniais reguliuotojais. Europos Sąjungoje pastebiu, kad 28 ar dabar jau 27 vyriausybės kartais pasimeta egoistiniuose nacionaliniuose kivirčiuose, e, ieško pranašumų vietos įmonėms e, ir e, kai kurie sprendimai tiesiog atidėliojami. Koks čia galėtų būti nacionalinių konkurencijos teisės priežiūros institucijų vaidmuo ir kaip būtų galima užtikrinti, kad tas nacionalinis egoizmas nelaimėtų prieš sąjungos interesus? Ačiū. Atsakydama į pirmą klausimą bendrų įmonių e, priežiūros, Facebook ir WhatsApp mes jau prižiūrime per Junktinės karalystės e, institucijas. E, tai pirmoji priežiūros fazė. Mes sulaukėme pranešimų. Ir kalbant apie Facebooką ir WhatsApp, mes nustatėme, arba tiksliau mes turime nuogastavimų, kad mes e, ne, negavome informacijos apie šių įmonių susijungimą tinkamu metu kai jau buvo ruošiamas sujungti abiejų e, įstaigų duomenis. Mes šiuo metu analizuojame visą situaciją ir aišku būtų galima buvę pradėti taikyti e, susijungiančių įmonių priežiūros procedūrą, tačiau mes tos informacijos neturėjome. Ir aišku, mes dedame pastangas tuo met, jei e, atrandame kokį nors faktą, tačiau tai nebuvo įmanoma šiuo atveju. O atsakant į jūsų klausimą, aš taip jums pritariu. Mes baigėme viešasias konsultacijas šią temą, buvome kreipęsi į suinteresuotasias šalis, klausdami, e, kokiu žingsniu galėtume imtis, kaip galėtume anksčiau atpažinti, kur įmonės e, ketina susijungti. E, kartais, aišku, įmonės neatskleidžia tos informacijos, tačiau jos gali turėti daug žinių, informacijos žinių e, ir praktikos. Ir šiuo metu mes nagrinėjame atsakymus, kurių sulaukėme. Ir aišku, esame tokių taisyklių, kur kartais labai sunku yra išlaikyti objektyvumą. Ir paskutinis klausimas, tiksliau paskutiniai klausimai dėl spartos ir greičio. Taip, aš manau, kad dabartinės taisyklės leidžia mums reaguoti greitai, tačiau aišku, galime viską tobulinti, spartinti atskiras procedūras. Net kartais savaitė e, galėtų sutrumpėti ir galėtume sprendimą priimti greičiau. Dėl teismo sprendimų juos mes e, taip pat nagrinėjame, reikia įrodyti neatitaisomą žalą. E, retai naudojama ši savoka ir, pavyzdžiui, Prancūzijoje esama tokios jurisdikcijos, e, kurią prancūzai naudojasi labai sėkmingai. Taigi viena vertus reikia žiūrėti, kad būtų laikomasi procedūrų, kaip galima efektyviau. E, kita vertus, jeigu mes galime tai įrodyti, tuomet galime naudoti tuos teismo sprendimus. Ir dar vienas klausimas dėl tų teisinio saugumo, dėl garantijų, dėl galimybės nepriklausomai priimti sprendimus. E, ta iniciatyva nėra e, nauja iniciatyva. Mano dar pirmtako pradėta e, panagrinėjus e, kokia yra Europos konkurencijos tinklo situacija prabėgus dešimčiai metų nuo jo įkūrimo. Buvo nagrinėjami teisės aktai ir esama situacija ir padarytos išvados. Ačiū Marko Valijo. Ačiū. Noriu padėkoti komisijos nariai. Ir pateiksiu tris klausimus. Pirmasis klausimas labai paprastas. Smulkus uh, taupytojai Italijoje buvo apgauti. Ar jie gali tikėtis kompensacijos, kaip kompensaciją gavo belgai, pavyzdžiui, nes buvo įrodyta, kad tai buvo sukčiavimo atvejais. Antras klausimas. 12-13 metais Europos Sąjunga įsipareigojo teikti valstybinę pagalbą bankams. Noriu paklausti, ar kaip komisija vertina tą situaciją, juk yra tokių valstybių narių, kurios neteikia valstybės pagalbos savo nacionaliniams bankams. E, trečias klausimas. Italijoje yra paviešintas sąrašas bankų, kurie teikia nemažas e, paskolas, tačiau didelės paskolas e, ir yra nurodyta, kurie bankai yra grėsmingai įsiskolinę. Iškila klausimas, ar komisija arba Europos centrinis bankas e, nenumato atlikti tyrimų, kokiu kokių nuostolių patyrė 2008-2013 metais e, bankai dėl Niderlandų, Vokietijos ir kitų valstybių teiktos e, val valstybės paramos. Kartais uh, yra naudojamas nesažininga konkurencija. Kartais esama tam tikrų e, nepriimtinų žaidimų ir bandoma kai ką nutilėti. Ar komisija kažką numašysi šioje srityje? Pirmiausia, dėl tų smulkiųjų e, taupytojų. E, tai ir yra esmė. Jei jūs uh, turite indėlius e, bankuose ir kol jūs esate indėlininkas, turintis savo indėlį, manau, kad labai gerai E, kad yra tam tikros e, priežiūros taisyklės tiems pirmiesiems šimtui tūkstančių eurų. Tačiau e, kartais jūs galite galvoti, kad jūs turėjote indėlio sąskaitą, tačiau vėliau sužinote, kad jūs esate savininkas tam tikros turto dalies, nes naujos taisyklės tarsi teigia, kad jei esama tokios tikimybės e, dėl to, kaip jūs e, sau, saugote savo pinigus, tai pri, privalote prisimti atsakomybę ir už grėsmės. Manau, kad bankai kartais piknaudžiauja šiais dalykais ir mes ieškome būdų, kaip veikti prevenciškai. Uh, Mes ieškome būdų, kaip kompensuoti tiems žmonėms, e, kurie nežinojo apie galimas grėsmes. Ir tas indėlių perpardavimas yra be galo svarbi tema, jo labiau, kad e, jūs, Europos parlamentas, primate teisės aktus. Ir tie teisės aktai turėtų reguliuoti netinkamo pardavimo atvejus. E, kalbant apie paramą bankams, valstybių narių situacija skirtingų laikotarpių skirtinga. Komisija privalo uh, taikyti uh, tam tikrus veiksmus laiku. Uh, Tikriausiai žinote, kad komisija 122 bankų bylas nagrinėjo, nesvarbu ar tai buvo gaivinimas ar kitos procedūros. Ir dabar mes jau tarsi plaukiojame kitose vandenyse. Turime naują teisės aktą, veikiantį teisės aktą. Tai yra bankų gaivinimo ir pertvarkymo direktyva. Ir mes dabar visai kitaip vertiname ir valstybės teikiamą paramą. Ir paskutinis jūsų klausimas e, dėl sa pavardžių sąrašo. Tiesą pasakius, mes ieškome būdų, kaip spręsti e, klausimus. Pavyzdžiui, Ispanijoje. Ja, E, buvo tokia viena didelė e, turto valdymo įmonė, e, veikusi nekilnojamo turto sektorija ir ta procedūra vyko ilgai ir sprendimas bus priimtas po kiek laiko. Manau, kad kartais jei yra įvairių įvairių um, su veikla nesusijusių paskolų, jos yra naudojamos įvairiuose sektoriuose. Nekilnojamo turto sektorija suteikiamos paskolos yra vienos kategorijos, tačiau jei su veikla nesusijusios paskolos yra teikiamos labai skirtingose sektoriuose, todėl e, tai e, tos paskolos neprižiūri tik vienas turto valdytojas. Ir Pastarųjų e, metų patirtis rodo, kad tirti tokias bylas sudėtinga ir yra tokių valstybių narių, kurios naudojasi tokiamis schemomis, numato tokius mechanizmus, e, kurie leidžia teikti su veikla nesusijusias paskolas e, pagal įvairias schemas. Ačiū, Gneris Akmarka. Ačiū, noriu padėkoti už jūsų e, pranešimą ir e, už tai, kad jūs tokia matoma ir veikianti konkurencijos teisės rytyje. Kartais mes pamirštame, kas yra ES Todėl, kad labai daug kalbame apie tai, ką turėtume daryti, tačiau nekalbame apie tai, kiek turėtume daryti kasdienime gyvenime. Du klausimai apie ilgojo laiko tarp perspektyvą, apie teisinį saugumą. Pirmiausia, retroaktyvumas. Buvo e, kalbėta apie skirtingą valstybės paramos e, klasifikavimą. Manau, kad komisija turėtų skirti baudas įmonėms net atgalinę tvarką mm, už penkerių ar dešimties metų laikotarpį. Reikalingas teisinis saugumas investuotojams, jie turi turėti galimybę prisitaikyti prie besikeičiančių sąlygų. Ir dar vienas dalykas. Europa E, tarsi turėt, tampa e, pasaulinė čempionė įmonių susijungimo srityje. E, globalūs lyderiai mažose valstybėse yra vertinami labai skirtingai, priklausomai nuo to, kur jie vykdo veiklą. Kaip pavyzdžiui, didelės uh, valstybės veikiančios bendroje rinkoje susijungia yra viena situacija ir kiek kitaip atrodo, kai jos veikia mažose rinkose. Įdomu, kaip jūs vertinate situaciją ir dar konkretesnis klausimas, ar komisija e, pripažins pra, e, praradimus ir negautą pelną. Ačiū. Aš e, visiškai jums pritariu. Manau, labai svarbu pažiūrėti ir ką mums pasisekė pasiekti ir to, ko norėjome. Manau, kad tai yra politikos esmė, nes iš to, kas pasiekta, darome išvadas ateičiai. Svarbu matyti tai, kas jau pasiekta, o dabar minint 60-asias Romos sutarties pasirašymo metinės ir turint omenyje, kad turėjome 70 metį taikos. Argi tai nedaug? tai ne dėl to, kad karai staiga dingo iš mūsų planetos priešingai. Tai milžiniškas pasiekimas. Ir tai yra kažkas, ką mes pasiekėme. Manau, kad kartais labai svarbu staptelti, matyti tą milžinišką pasiekimą, kuris įvyko dėl to, kad mes sprendėme šiandienos problemas. Teisinį saugumą kuria Komisija nustatanti tikslus. Tai gali vykti įvairiais būdais, tačiau dažniausiai tai vyksta per komisijos sprendimus. Pavyzdžiui, dabar dėl Belgijos schemų, e, kurios leidžia nacionalinėms įmonėms mokėti žemės, mažesnius mokesčius nei kitoms įmonėms. Jei komisijos sprendimas bus teigiamas, e, išnagrinėjus visą situaciją, tuomet atsiras tas teisinis saugumas. Tačiau jei sprendimas priimamas nacionalinėme parlamente, yra kiek kitaip nei sprendimas priimtas Europos parlamente. Reikėtų tą visą situaciją vertinti bendrai. Aš niekada nekalbėjau apie retroaktyvumą, kalbėdama apie valstybės paramą, nes aš manau, kad kartais tos taisyklės keičiamos atgalinė tvarka. Ir jūs, kaip Europos parlamento nariai, esate e, didelė išimtis, nes kai tai daroma, daroma dėl to, kad siekiama naudos kai kam. Kartais e, tai yra baudos ir kartais mes nagrinėjame mm, senas bylas ir taip tiesiog e, vykdoma priežiūra. Kalbant apie tos globalius pasaulinius čempionus, mes e, Neturime taisyklių, kada stabdyti augimą. Taip, galima aukti, tačiau negalime nupirkti to dydžio. Mes e, turime puikių pavyzdžių, kaip įmonės labai išsiplėtė, ypač pastaraisiais metais. O mes bandome pamatyti, ar jūsų vartotojas gali tapti kažkuo kitu. Jei susijungusi įmonė pakelia kainą ir kol jie e, netapia kažkuo kitu, tai e, ta konkurencija bus ir ji bus prasminga e, mūsų rinkoje. E, um, vyks sveika konkurencija net tarp kaimininių valstybių, net e, pavyzdžiui dabar dėl tarptinklinio ryšio pasikeitusių mokesčių. Ir tai tie poslinkiai uh, sukuria naują erdvę aukti ES įmonėms. O pirmininko pavaduotojas Šefšanič ir e, komisijos narys Kalnietė e, ieško būdų, kaip įmanoma būtų turėti skirtingą teisinį pagrindą dujų sektoriaus produktams, kuris būtų taikomas tam tikrose e, srityse. Aš labai tikiuosi, kad savo pasiūlymą jie pateiks greitų metų. Ivo Caniai. Perdodu pirmininkam Markusui Feberiui. Labai ačiū pirmininkė. Pone komisijos narė, aš e, labai džiaugiuosi, kad jūs visuomet esate pasirengusi atsakyti mūsų klausimus, net labai sudėtingais atvejais. Norėčiau visiems priminti, kad e, ne tik Romos sutartis buvo pasirašyta kovo 25 dieną 1957 metais. Euratom sutartis taip pat. Ši sutartis ir toliau reglamentuoja ES e, brandolinę veiklą, nors aš manau, kad prieš 60 metų atsinaujinanti energija kaip e, terminas net neegzistavo. Niekas turbūt apie ją net nešnekėjo ir Euratom sutartis dabar tik tai nulėmė kad tokios valstybės narės kaip mano Vengrija, norėdamos sukurti elektrinę jėgainę, turi prašyti pagalbos iš Europos komisijos, kad būtų rastas tinkamiausias e, sprendimas. Aš manau, kad jūsų neseniai priimtas sprendimas, kaip ir Europos komisijos e, neseniai priimtas sprendimas uždegti žalę šviesą Vengrijos vyriausybei, įsteigti naują e, brandolinę elektrinę Vengrijoje, kurioje tarp kitko bus e, įdėkta praeito amžiaus Rusijos technologija. Labai nuvylė, nuvylė Vengrijos gyventojus. Didžioji dalis Vengrijos gyventojų nenori brandolinės energijos. Tačiau vyriausybė ir toliau tą ketina daryti. Ir atvirai šnekant, aš žinau, kad uh, patys vengrai e, dėl to kalti, jie patys kažkada bus atsakingi už vyriausybės pakeitimą, dėja šiandien priimtas sprendimas turės ilgalaikių padarinių. Vienas dar aspektas. Aš nenoriu e, nieko kaltinti, nekaltinu nei jūsų asmeniškai, nei komisijos, jūs žinote, kokios yra veikimo taisyklės, bet aš norėčiau jums priminti vieną dalyką. Vieną aspektą, kuris turbūt nebuvo pagalvo apsvarstytas pakankamai gerai. Vengrijos vyriausybė akivaizdžiai draudžia kai kurių konkurentų galimybės eiti į rinką. Kitaip tariant, nebeišduoda leidimo e, interneto ar tarptautiniams projektams, įveda labai didelius mokesčius atsinaujinantiems energijos šaltiniams Ir tai daroma tik tam, kad būtų parengta dirba brandoliniai elektriniai. Ir mano klausimas dabar būtų toks. Tolimesnėje perspektyvoje, ar jūs ketinate stebėti, kaip įvykiai Vengrijoje susiklosis, ar tiesiog yra priimtas sprendimas ir jūs apie jį pamiršite? Ačiū. Well, as, as you say, kaip jūs sakote, e, visi puikiai žino, kokios yra taisyklės ir labai atidžiai iš jūsų atveju komisija stebėjo. Man gana keista, kad toks sprendimas priimtas. Aš pati nepasisakau už brandolinę energetiką. Mano valstybėje jos nėra. Ir dėl visiems suprantamų priežasčių. Visi, kas aišku, e, gerbiu valstybių narių energijos mišinio pasirinkimą. Valstybių narių vyriausybės dėl jo nusprendžia. Europos komisijos primami sprendimai nėra susiję su tuo, ar vyriausybė gali priimti sprendimą ar ne. Tai yra e, tik tai sprendimas dėl valstybės paramos suteikimo. Jeigu valstybės parama suteikiama, valstybės narečių atveju Vengrija turės apsimti įsipareigojimų ir užtikrinti, kad nebus padaryta žala konkurencijai elektros rinkoje. Taip yra daryta jau ir kitur. E, mano kolegė Elžbieta Bienkovska stebi viešųjų konkursų procedūras, žiūri, ar nebuvo padaryta pažeidimų, ar buvo kokių priežasčių jų neorganizuoti. Tuo tarpu kolega Kanjetė labai svarbu saugumo klausimą kontroliuoja. Žiūri, ar reguliuotojas turi pakankamai įgaliojimų surė, sutvarkyti saugumo klausimus. Kai tie sprendimai jau priimami, tada Vengrijos vyriausybė turi būti už viską atsakinga. Jūsų paminėtoje e, paminėtoji problema dėl leidimų neišdavimo naujoms e, elektrijos jėgainėms ar e, didelius mokesčius atsinaujinantiems energijos šaltiniams – E, galiu pasakyti, kad skundas yra gautas ir mes jį išnagrinėsime. Ir nebūtinai žiūrėsime, kaip valstybės pagalba buvo panaudota. Mes, e, jeigu gauname skundą dėl valstybės vyriausybės pažeidimo, tai jį nagrinėjame. Ačiū. Toliau mano sąraše E, ačiū ponė pirmininkė, kalba ponas Lamasur, e, ačiū gerbiamo komisijos narė už pristatymą ir ačiū už tai, ką jūs darote. E, turiu pateikti klausimą apie ilgalaikę perspektyvą. Ir ši kritika jokių būdų nėra tiesioginė ar netiesioginė komisijos darbo kritika. Ypač jūsų asmeniškai nenoriu kritikuoti. Jūs žanginėje kalboje paminėjote nacionalinės admin, konkurencijos administracijos padėtį. Ypač e, e, išskyrėte Europos konkurencijos tarnybą ir jos valdymo statutą. Europos konkurencijos tarnyba yra nepriklausoma nuo visų politinių institucijų, pirmiausia, Europos komisijos ir e, nei ministrų tarybos, nei parlamento. Patirtis parodė, kad e, ta tarnyba veikia labai gerai ir jai pritarė tokie komisijos nariai kaip jūs, mes esame labai dėkingi. Vis tik matau, kad dabar ES susidarė gana delikati padėtis. Viena vertus, jūs esate kaltinami už tai, kad esate uh, pramonės politikos uh, pa pavaldiniai, pakalikai. Kita vertus, nepakankamai Europos komisija daro spaudimo pramonės politikai, ekonom, pramonės uh, nulemtai ekonomikai. Uh, Ar ilgalaikėje perspektyvoje kažkas pasikeis? Žinia, dėl to reikėtų keisti ES veikimo sutartis. Turbūt negreitai taip atsitiks, bet ar ateityje Europos konkurencijos tarnyba neturėtų būti iš tiesų realiai visiškai nepriklausoma nuo Europos komisijos bet kokių padalinių, kad mes leistume tai tarnybai dirbti taip, kaip e, ji nuo pat pradžių buvo sumanyta. Ar tai e, neleis, e, leistų, pavyzdžiui, jai užtikrinti gerą tokių projektų ar fondų kaip EFSI taikymas? Labai ačiū. Manau, kad šį klausimą turėtumėm labai dažnai aptarinėti. Nes, kaip jūs sakėte, nepriklausomas sprendimų prieimimas yra uh, mūsų konkurencijos politikos įgyvendinimo neatsiejama dalis. Kai tik išsiaiškiname, kad politika e, viename ar kitame pramonės e, atveje iškyla, tada iš karto yra pradama klausti, o kur čia tie politiniai argumentai. Kol kas Europos Teisingumo teismas nepriėmė jokio sprendimo, kuris sakytų, kad Europos konkurencijos tarnyba yra nešališka. Tai, kaip ta tarnyba sukurta, E, taip pat nepažeidžia žmogaus teisų principų ir panašiai. Viskas yra labai griežtai kontroliuojama. Taigi aš galiu pasakyti, kad viskas yra taip, kaip turėtų būti. Mes e, rengdami šį pasiūlymą, kurį dabar turime ant stalo, labai atidžiai rūpinomės, kad nebūtų pažeist tai ta nacionalinė uh, administracinė tradicija, nacionalinių konkurencijos tarnybų veiklos uh, praktika. Mes uh, Tik tai norime pasakyti, kad vis tik tai turime didesnių įgaliojimų ir nepriklausomus sprendimus galime geriau priimti. Nacionalinės konkurencijos tarnybos turi dirbti taip, kaip jūs, kad sakote. Prancūzijos konkurencijos tarnyba e, visada kalba labai drąsiai, tiesiai šviesiai, bet ji ne visada yra teisi nes ji turi savo nepriklausomą mąstyseną tam tikrose veiklos rytise taip ir turėtų būti. Bet aš manau, kad e, tokia tradicija yra e, susikūrusi dėl e, jų nepriklausomybės įpročių ir juridinių garantijų. Bet aš sutinku su iššūkiu e, ir toliau atidžiai stebėti sprendimų prieimimo sistemas Europos komisijos konkurencijos srityje. Bet kaip aš jau sakiau, mes labai džiaugiamės, kad iki šiol Europos teisingumo teismas dėl mūsų bešališkumo nei kiek neavejojo. Ačiū. Nina Gil. Ačiū pirmininkė ir sveikinu komisijos narę mūsų posėdėje. Pratesiu e, klausimą dėl nacionalinių konkurencijos tarnybų. E, Kaip būtų galima ją sustiprinti? Aš sutinku, kad e, tokių tarnybų nepriklausomybė yra esminis reikalavimas. Aš aš norėčiau sužinoti, kokį jūs mechanizmą sukursite, kad užtikrintumėte, jog visose valstybėse narėse sprendimai prieimami nuosekliai ir panašiai. Ir yra įgyvendinamos ES konkurencijos taisyklės. Antras klausimas. E, aukštųjų technologijų e, rinkų investicijos. Europos komisija labai daug apie tai kalba. Diversifikacija yra didžiausia, geriausia garantija, kad bus rastas geriausias sandoris. Tačiau aš žinau, kad Rusijos konkurencijos tarnyba praeitą savaitę nusprendė, kad Apple a, a, susikirto su a, pardavėjais dėl nustatinėjimų kainų. Kaip galime užtikrinti, kad ES vartotojams bus uh, rastas geriausias sandoris? Žinia, kad Apple uh, E, turi 68 e, procentus e, tokio pobūdžio telefonų rinkoje. Paskutinis klausimas dėl monopolijų. Mano rinkiminė apygarda toks buvo iškilęs atvejais. Yra viena didelė tarptautinė įmonė, kurią jūs žinote, ir ji ketina uh, monopolizuoti alaus tiekimą į Junktinės karalystės e, alaus barus. Tokiu būdu jie 50 procentų užimtų mūsų rinkos, aš kalbu apie Heineken. Alaus vartojimas daugelėje valstybių yra labai svarbus. Labai daug metų Danijos alaus gamintojai Kopenhagos oroste turėjo didžiausią reklamą, e, didžiausią plakatą su savalaus buteliu, po kurio buvo parašyta sveiki atvykę į laimingiausią pasaulio valstybę. Dabar esame antri pagal laimingumą, tai aš nežinau, ar tą plakatą reiks keisti ar ne. E, konkretus klausimas dėl sujungimų e, pabandysiu atsakyti remdamasi tuo, ką žinau. Aš nežinau, koks yra konkrečiai tas atvejs, apie kurį jūs kalbate, ir nežinau, kokie yra laiko e, terminai. Viena iš priežasčių, kodėl mes taip gerai bendradarbiavome su nacionalinėmis konkurencijos tarnybomis, o atsakysiu jūsų pirmąjį klausimą, yra tas, kad mes visi esame susijungę Europos konkurencijos tinkle. Tas tinklas e, yra. E, labai konstruktyvus, bet labai mažai formalus, jeigu taip galima pasakyti. E, ten yra kalbama apie e, konkurencijos tarnybų geros praktikos keitimąsi, kalbama apie aiškius precedentus, konkrečius atvejus ir mes tengiamės sukurti e, bendras veiklos gairias. Ir tai pasiteisino, pasirodė, kad tai yra labai efektyvu. Bet to man patinka toks darbo metodas, nes mes kaip Europos konkurencijos tarnyba palaikome labai gerą lygiaverčių partnerių santyki su kitomis e, konkurencijos tarnybomis. E, tokiu būdu mes pripažįstame nacionalinių konkurencijos tarnybų atliekamą darbą. Mes už juos negalėtumėm dirbti. Europos komisija negalėtų dirbti atskirų valstybių narių zonose ir apsaugoti piliečius taip veiksmingai, kaip kad yra daroma dabar. Taigi e, tas bendravimo tinklas tikrai pasiteisino. Kitas dalykas yra sukurtas ankstyvojo įspėjimo mechanizmas, kuris leis užtikrinti, kad e, nacionalinė e, konkurencijos tarnyba iškėlusi e, problemas, kurios yra aktualios visai Europai, pradeda apie jas kalbėti ES ir mes tengiamės kuo greičiau tuos atvejus pradėti nagrinėti, kad nebūtų švaistoma laiko, nors tas klausimas galbūt ir buvo išryškintas tik vienos valstybės narės konkurencijos tarnyboje. Tokiu būdu mes stengiamės kuo glaudžiau koordinuoti veiksmus. Kitas dalykas dėl telefonų ir telefonų kainų. Uh, Nepamirškite, kad telefonų pasiūla yra gana didelė. Apple yra tik viena bendrovė. Ji turėtų būti tik viena iš daugelio uh, gaminanti uh, telefonus, uh, e, socialiniai žiniasklaidai, telefonų pokalbiams ir panašiai. Tai yra labai svarbu. Tačiau reali marko, rinkos padėtis yra kitokia. Kai kuriuose valstybėse narėse Apple priklauso labai didelė rinkos dalis kitose valstybėse narėse. E, nebūtinai Apple yra e, dominuojanti operatinė sistema. Please, Ivana. Ivana Maletič. Ačiū pirmininkė, ačiū komisijos narė už puikius atsakymus. Mano e, klausimas susijęs su konkrečia byla Kroatijoje ir um, bendradarbiavimu tarp um, konkurencijos institucijų. Kalbu apie e, įsigijimo atvejį, kuris padarė neigiamą poveikį e, vietos e, rinkai pietų Dalmacijoje. Pirkėjas um, E, sumokėjo e, apie 4 milijonus eurų, taigi e, sandorio vertė nebuvo didelė. Mūsų konkurencijos tarnyba norėjo užtikrinti sažiningą konkurenciją ir bendrosios rinkos veikimą, kad vartotojai turėtų pasirinkimą, kad būtų užtikrintas augimas ir darbo vietų kūrimas. Ir šiuo atveju Kroatijos konkurencijos tarnyba, kuri ilgą laiką stebėjo šią bylą, E, paprieštaravo konkurencijos generalinio direktorato vertinimui dėl jurisdikcijos ir dėl esmės, kad nebuvo jokių konkurencijai e, kylančių grėsmių. Vis dėlto generalinis direktoratas neatsižvelgia į nacionalinės konkurencijos tarnybos e, nuomonę ir priėmė savo sprendimą. Tai Taigi naujosios valstybės narės institucijos taip e, dėl to nepasitikė ES institucijomis ir e, tikrai nėra gerai, kad e, šitaip ignoruojami institucijų sprendimai. Dėl šio sprendimo turėtų priimti sprendimą dabar jau teismas. Investicijos Kroatijoje įsigijimai, e, visa tai galiausiai turės neigiamą poveikį Kroatijos rinkai. Ačiū. Tai tikrai labai konkretus atvejis visomis prasmėmis. Sprendimas dar nėra priimtas. Terminas e, dar e, atrodo iki balandžio 18 dienos. mes e, nusprendėme, kad e, jurisdikcija dėl šios bylos priklauso mums, nes e, minėjote, kad žinoma šis atvejs susijęs konkrečiai su Dalmacijos regionu, bet byloje dalyvauja kelios didelės cemento bendrovės. Mm, jų mm, susijungimas Dalmacijos regione Tuo metu kai e, nusprendėme e, priimti e, sprendimą dėl šios bylos mūsų jurisdikcija nebuvo ginčiama, vėliau tik tai buvo užginčita ir Vengrijos nacionalinės institucijos savo darbo dalį atliko, Kroatijos valdžios institucijos to nepadarė, todėl byla liko mūsų jurisdikcijoje. Man labai apmaudu girdėti, kad e, sakote, jog mes nieko negirdime, neklausome nacionalinių institucijų. Iš tikrųjų, klausome ir girdime ir tikimės tą ruoštų, kad Kroatijos valdžios institucijos įsiklausys ir į mūsų poziciją, nes e, visų pirma, žinoma, vadovaujamės nacionalinių institucijų teikiamą informaciją ir galbūt geriau būtų pasigilinti į bylos esmę. Tai tikrai labai mm, konkretus atvejis ir labai svarbu uh, užtikrinti, kad uh, būtų e, prieinama informacija apie kainas. Beto, betonas, kuris yra gaminamas, yra labai svarbus šiame sektoriuje ir, kaip žinia, jis toli nekeliauja, paprastai naudojamas ten, kur yra pagaminamas. Mes, žinoma, Šiuo atveju taikome tuos pačius standartus kaip ir kitų susijungimo atveju atžvilgių ir norime e, užtikrinti, kad rinkoje e, vis dar būtų išlikusi konkurencija, kad būtų prieinamos e, kainos, kad būtų pasirinkimas. Tad mums visais atvejais svarbu užtikrinti, kad būtų taikomos tos pačios procedūros, kad tai būtų daroma visur Europoje, nesvarbu, kuriam regione. Ačiū. Dabar Alfred Sant. Ačiū. Pirminkė, aš noriu patikti tris klausimus. Europos parlamentas savo metinėje konkurencijo ataskaitoje paprašė uh, atskirti departamentus e, konkurencijos generalinėme direktorate, paprašė e, parengti gairias ir užtikrinti, kad jūs būtų įgyvendinamos. Aš noriu pasteirauti, ar planuojate atsikratyti to dubliavimuose ir nepakankamo skaidrumo e, konkurencijos generalinėme direktorate, kuris rengia taisyklės ir jas prižiūri. Kaip Už konkurenciją atsakinga komisijos narė mm, per savo klausimą e, Teisingai paminėjote, kad jūsų užduotis skatinti sažiningą konkurenciją, konkurencijos kultūrą ir um, geriausia tai galima padaryti bendratarbiaujant su kitomis institucijomis, tradiciniais priekybos partneriais ir taip toliau. Galbūt galėtumėte mums pateikti naujausios informacijos apie pažangą padarytą konkurencijos srityje, pavyzdžiui, sudarant konkurencijos susitarimus su trečiosiomis šalimis ir panašiai. Galiausiai taip pat šią temą e, Pernai lapkričio 9 dieną buvome susitikę čia šiame komitete, kad e, aptartume e, ES konkurencijos susitarimą su trečiosiomis šalimis. Ir um, apie tai jau šiandien uh, truputį kalbėjome. Dabar turint omenyje CETA susitarimą su Kanada, mm, ar turite, ar skiriate jam prioritetą, kad būtų galima kuo greičiau įspręsti su juos susijusius klausimus? Um, it is, it is already the case Taip ir yra. Kai e, taisyklės nustatomos ir kai jos taikomos, jau yra toks pasiskirstimas mūsų generalinėme direktorate. Politikos e, prasme toks paskirstimas jau galioja, tas vidinis e, paskirstimas. Be to, keičia mums taisyklės, pagal kurias darbame, pavyzdžiui, dėl. Mm, E, bendrosios išimties e, reglamentų vyko viešusios konsultacijos, dviejos konsultacijos. Ir e, iš pradžių konsultavomės dėl to, ką siūlome, o po to kai kurios valstybės narės mums pateikė savo pastabas, mes jas peržiūrėjome į kai ką atsižvelgėme, paaiškinome, kodėl neatsižvelgėme į kitus dalykus ir e, vyko dar vienos e, viešosios konsultacijos, kad e, galėtume aptarti tuos atsiliepimus. Tik mūsų bendroji organizacija yra labai svarbi, kai rengiamos taisyklės. Svarbu, kad tai nevyktų izoliuotai, svarbu, kad vyktų at atviras interaktyvus procesas bendravimas su visuomenė. Mhm, dėl bendradarbiavimo pasaulio lygmenių. Nagrinėjame antrosios kartos susitarimus, pavyzdžiui, su Japonija, kad darytume pažangą šioje srityje, bet yra ir konkrečių klausimų, dėl kurių stengiamės konkrečiai bendradarbiauti. Kalbu apie Mm, Kiniją. E, balandžio pabaigoje ten vyksiu ir e, kaip tik kalbėsime apie tai, e, kaip galime bendradarbiauti, dirbti kartu. Pernai po jūsų minėtos datos buvo parengtas dokumentas dėl susijungimų, kaip dirbti susijungimų atveju, nes mūsų nuomonė tai labai svarbu verslo įmonėms, kurios e, susijungia, tai taip pat svarbu Kinijos valdžios institucijoms, kurios turi sukontroliuoti tokius e, susijungimo sandorius, e, stebėti, kurios įmonės dalyvauja ir panašiai. Mums tai vis dar yra prioritetas tarptautinės konkurencijos e, tinklo kontekste. E, Kinija dar nėra šio tinklo narė dėja. E, be to, aš gegužės vidury vyksiu taip pat į tarptautinių konkurencijos tarnybų tinklo susitikimą. Kalbant apie Kanadą, Mm, tai taip pat e, antrosios e, kartos e, konkurencijos susitarimas ir, kaip minėjote, tikrai tikiuosi, kad pavyks kuo greičiau užbaigti šį darbą globalizacijos sąlygomis. Mm, reikia dirbti sparčiai ir konkurencijos tarnybos turi bendratarbiauti tam, kad ta sparta neišnyktų, mm, kad būtų taikomas ir verslo interesais grindžiamas paužiūris. Ačiū. Noriu padėkoti Jums, komisijos narė, už dalyvavimą mūsų posėdėje, už visus atsakymus į klausimus. Labai tuo džiaugiamės. Džiaugiamės, kad reguliariai atvykstate į mūsų komiteto posėdžius ir tikimės, kad toliau puikiai bendradarbiausime. Na, ačiū. Mm, aš mm, tikiuosi, kad mm, neišbandau jūsų kantrybės, nes kartais mano atsakymai tikrai labai ilgi. Ateityje, žinoma, pasinaudosiu kitais e, kvietimais atvykti jūsų posėdžius. Visada laukiu mūsų bendradarbiavimo ir būtinai laikau tai prioritetu. Ačiū. we continue our work, which is according to the agenda. Dabar e, pagal mūsų darbo tvarkę e, turėtume balsuoti. Tikiuosi, kad visi turite savo balsavimo korteles. Pervanš atrodo ieško savo kortelės. Turite ją. Puiku, aš sav, savąją irgi turiu. Na, pabandykime. Pirmiausia, pabandykime ar pavyks balsuoti. Prašome bandomai balsavimą atlikti. Comes up. Uh, I don't see it. Everyone voted. Visi balsavote. Ivana dar nebalsavo. Atrodo, kad viskas tvarkoje, kągi. Visiems pavyksta balsuoti, jokių nereikalingų balsų nėra. Pirmiausia, kalbėsime, tai yra balsuosime e, dėl Sąjungos programos 2017-2020 metų skirtos remti konkrečiai veiklai, kurias skatinamas vartotojų ir kitų galutinių finansinių paslaugų gavėjų dalyvavimas, formuojant Sąjungos finansinių paslaugų srities politiką nustatymas. Pranešėjas Filip Lamberts per pirmąjį svarstymą buvo susitarta, manau, kad visi puikiai susipažinę su situacija, pranešėjo nėra E, vertinis balsavimas. Prašome balsuoti. Close. Everyone voted. Visi balsavo. Priimta 44 už, vienas prieš, vienas susilaikę. E, dėkuoju ir sveikinu dėrybininkų komandą. E, Kirta, kitas klausimas - sąjungos tam, tikro, tam tikros audito ir finansinės atskaitomybės ryčių veiklos paramos programos nustatymas 2014-2020 metais. Pranešėjas ponas Tolojan, ar norėtumėte pasisakyti? Neprivalote to daryti. Aš tiesiog noriu padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams, kitiems kolegoms. Uh, kurie padėjo renkti šį pranešimą ir e, noriu padėkoti taip pat pirmininkui ponui Gualtieri už pagalbą dėrybose. Ačiū labai, balsuojame, vėl e, vardinis balsavimas, prašome balsuoti. Uh, Everyone voted? Visi balsavo. Baigiame balsuoti. Priimta 41 už, 2 prieš, 4 susilaikę. Sveikiname pranešėją ir e, darybininkų komandą. E, kitas e, pranešimas, dėl kurių turime balsuoti, tai Europos rizikos kapitalo fondai ir Europos socialinio verslumo fondai. Reglamento pasiūlymas, pranešėjas ir papietikainin. Pradedame nuo A kompromiso. Kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 131 pakeitimas kas už, prieš, susilaikę, atmesta. 132 pakeitimas kas už, prieš, susilaikę, atmesta. 133 kas už, prieš, susilaikę, atmesta. 134 kas už, prieš, susilaikę, atmesta. 135 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 136 už, prieš, per venšar, už ar prieš, nebesuprantu, susilaikė. Taip, taip, atsiprašau. Man atrodo, kad e, išgyvensite pakankamai stiprus. Manau, reikia pasitikrinti dėl 136 e, pakeitimo. Pradedame balsuoti. Voted, yes, about... Visi spėjo e, pabalsuoti, baigiame balsuoti. Atmestas šis pakeitimas 137, kas už, prieš, susilaikę, atmesta 12, kas už, prieš, susilaikę, Turime ir dėl šio pakeitimo pasitikrinti. Prašome balsuoti. Ar visi spėjo pabalsuoti? Balsavimas baigtas. Priimta. 24 už, 23 prieš. B kompromisas kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 158 pakeitimas kas už, prieš, susilaikę, Atmesta. 167 pakeitimas kas už. Prieš susilaikę. Atmesta. 168 kas už. Prieš susilaikę. Atmesta. 160 kas už. Prieš susilaikę. Priimta. C kompromisas kas už. Prieš susilaikę. Priimta. D kompromisas kas už. Prieš susilaikę. Priimta. 189 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, priimta. 28 atsimtas, 190 neatsimtas, 190 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. E kompromisas, kas už, prieš, susilaikę, priimta. 199 kas už, prieš, susilaikę, atmesta. 201 kas už, prieš, susilaikę, atmesta priimta. 202 su žodiniu pakeitimu, kurį pateikė pranešėja. Ar galime balsuoti kartu, ar norite atskirai? Kartu. Gerai. 202 plus žodinis pakeitimas. Kas už, prieš, sulaikę, priimta. F kompromisas. Kas už, prieš, susilaikę, priimta. 210 pakeitimas. Kas už, prieš susilaikę atmesta. G kompromisas kas už, prieš susilaikę priimta. 214 kas už, prieš susilaikę atmesta. 42 kas už, prieš susilaikę. Pasitikrinkime dėl 42 pakeitimo. Pradedame balsuoti. Ar visi spėjo? Balsavimas baigtas. Priimta. 215. Kas už? Prieš. Susilaikę. Atmesta. N kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikę. Priimta. H kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikę. Priimta. 232 pakeitimas kas už, prieš, susilaikę, priimta. 233 kas už, prieš, susilaikę, priimta. 234 kas už, prieš, susilaikę, atmesta. 235 kas už, prieš, susilaikę, priimta. Į kompromisas kas už, prieš, susilaikę, priimta. J kompromisas kas už, prieš susilaikė priimta. 253 pakeitimas su žodiniu pakeitimu, kurį pateikė pranešėja e, kartu. E, kas už, prieš susilaikė priimta. K kompromisas kas už, prieš susilaikė priimta. 260 pakeitimas kas už, prieš susilaikė atmesta. 261 pakeitimas su žodiniu pakeitimu, kurį pateikė pranešėjai. Balsuojame dėl e, abiejų kartų. Kas už, prieš, susilaikę, priimta. L kompromisas. Kas už, prieš, susilaikę, priimta. 268 pakeitimas. Kas už, prieš, sus, susilaikę, atmesta. Atsiprašau, Sajed. Toliau konstatuojamosios dalis. 75. Kas už? Prieš susilaikę atmestą. 76. Kas už? Prieš susilaikę atmestą. 77. Kas už? Prieš susilaikę atmestą. 79. Kas už? Prieš susilaikę atmestą. 78. Kas už? Prieš susilaikę atmestą. 80. Kas už? 80. Kas už, prieš. Pastikrinkime dėl šio pakeitimo. 80. pakeitimas. Pradedame balsuoti. Baigėme balsuoti. Priimta. 81. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 82. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 84. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 85-86 pakeitimai atsimti. Ne, tiesiog jau pateko į pakeitimus. M kompromisas, kas už prieš e, susilaikė priimta. 94 e, pakeitimas, kas už prieš susilaikė atmesta. 95 kas už prieš susilaikė atmesta. 96 kas už prieš, prieš susilaikė atmesta. 97 97 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 98 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 5 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 99 kas už, mm, šimtasis, mm, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 101 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 102 kas už, prieš sulaikę atmesta. 103 kas už prieš. Taip, EVP už. 103 kas už prieš susilaikę. Man atrodo, kad atmesta, bet pasitikrinkime. 103 pakeitimas, pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. Man pasirodė, kad atmesta. 105. Kas už? Prieš. Susilaikę. Priimta. 106. Kas už? Prieš. Susilaikę. Atmesta. O kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikę. Priimta. 114. Pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikę. Priimta. P kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikę. Priimta priimta. 12 konstituojamoji dalis, 123 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. R kompromisas, kas už, prieš, susilaikę, priimta. 126 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. 127 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. 128 pakeitimas ir 9 pakeitimas vienodi, kas už, prieš, susilaikę, priimta. Deklaruojamosios dalis gal kartu dėl visų galime balsuoti. Kodėlgi ne? Taigi 70 nuo 70 iki 73 pakeitimai, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. Balsuojame dėl mm, viso pasiūlymo su pakeitimais. Vardinis balsavimas, prašome balsuoti. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Priimta 44 už, 4 prieš, 1 susilaikė. Sveikiname pranešėją. Toliau mm, sprendimas pradėti dėrybas. Kas už? kad būtų pradėtos dėrybos, kas prieš, kas susilaikė. Ne, elektroniniu būdu turėtume balsuoti, aš dėl to ir klausiau. Taip, taip, reikia skaičiaus, atsiprašau, todėl ir paklausiau tarnybų, pradedame balsuoti dėl dėrybų pradžios, dėl trišalio dialogų vadinamojo pradžios. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 45 už, 4 prieš. Taigi mm, stiprus įgaliojimus suteikti mūsų darybininkų komandai. Na ir paskutinis, man atrodo, balsavimas. Tai Europos investicijų banko finansinės veiklos metinė ataskaita pranešėjas Georgios Kircos. Pradedame nuo A kompromiso. Kas už, prieš, susilaikę, priimta. B kompromisas, kas už, prieš, susilaikę, priimta. 81 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. C kompromisas, kas už, prieš, susilaikę, priimta. 84 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, priimta pasitikrinkime dėl e, šio e, pakeitimo. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas, atmesta. Dėl pirmojo nebalsuosime, nes e, patvirtintas D kompromisas, toliau e, D kompromisas, kas už prieš susilaikę priimta, E kompromisas, kas už prieš susilaikę priimta, F kompromisas, kas už prieš susilaikę priimta, G kompromisas, kas už prieš susilaikę priimta. 105 pakeitimas kas už prieš susilaikę. Reikia pasitikrinti dėl 105 pakeitimo. Prašome balsuoti. Ar visi spėjo balsuoti? Baigiame balsavimą. Atmesta. 106 kas už prieš susilaikę, atmesta. 108. Kas už, prieš, susilaikę, atmesta. Inta 18. Kas už, prieš, susilaikę. Atrodo, kad atmesta, bet e, pasitikrinkime dėl 18 pakeitimo. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. Bet nelengva buvo tai pamatyti, prikaikim H kompromisas, kas už, prieš, sulaikė patvirtinta. Antrasis pakeitimas, kas už prieš susilaikė patvirtinta. Šeštasis, kas už prieš susilaikė patvirtinta. Tryliktasis, tra, tran, kas už prieš sulaikė priimta. Į kompromisas, kas už su žodiniu pakeitimu. Taigi, pradedame balsuoti dėl žodinių pakeitimų. Kas už žodinį pakeitimą prieš susilaikę, pasitikrinkime dėl žodinio pakeitimo. Dėl žodinio pakeitimo, dėl į kompromiso. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Priimta. tai, ką vadiname demokratija. Toliau į kompromisas su žodiniu pakeitimu, kas už, prieš, susilaikę, priimta. Kas toliau? 123 pakeitimas. Kas už, prieš, susilaikę, pasitikrinkime. Pradedame balsuoti dėl 123 pakeitimo. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Atmesta. 124. Kas už? Prieš. Susilaikę. Priimta. 141. Kas už? Prieš. Susilaikę. Man atrodo, kad atmesta. Bet pasitikrinkime dėl 141 pakeitimo. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. Teisingai pasielgiau. Trans 7. E, kas už? Prieš susilaikę priimta. J kompromisas. Kas už? Prieš susilaikę priimta. K kompromisas. Kas už? Prieš susilaikę priimta. E, Kompromisas K viskas už, prieš susilaikę priimta. 260 pakeitimas kas už, prieš susilaikę. Vėlgi neaišku, balsuokime elektroniniu būdu, 260 pakeitimas, ar visi balsavo. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas atmesta vienu balsu, vienu balsu persvara. Mm. Tai ne mano problema. Aš du kartus paklausiau, ar visi balsavote. Nes mačiau, kad ne visi. Atmesta. 205. Taisyklės aiškios. 257. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 293. Kas už? Prieš. Susilaikė atmesta. Kompromisas K bis 2 ir žodinis pakeitimas. Pradėkime nuo žodinio pakeitimo. Kas už žodinį pakeitimą? Prieš. Susilaikę. Dėl žodinio pakeitimo pasitikrinkime. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavo? Silvija. Taip pat Silvija ar balsavai? Aš dabar tave stebėsiu, nes vienas žmogus dar nebalsavo, bet balsavimas dabar jau baigtas, priimta. Taigi, kas e, už e, kabis 2 kompromisas su žodiniu pakeitimu, kas už prieš susilaikę priimta. 295 pakeitimas, kas už prieš susilaikę priimta Atmesta. 302 kas už, prieš, sulaikę, atmesta. 306 kas už, prieš, sulaikę, atmesta. 308 kas už, prieš, sulaikę, atmesta. Tris, trečiasis, ketvirtasis dėl jų nebalsuojame. Dešimtasis kas už, prieš, sulaikę, priimta. Tram penkioliktasis kas už, prieš, sulaikę, priimta. L kompromisas. Kas už, prieš susilaikę priimta. 155 pakeitimas. Kas už, prieš susilaikę. Pasitikrinkime. Pradedame e, balsuoti. Ar visi spėjote pabalsuoti? Baigiame balsuoti. Atmesta. 6 in favor. Devės šeštas kas už, prieš susilaikė, primta. Jei daugiau socialistų būtų balsavę, būčiau labiau supratęs, kas vyksta. Devės septintas kas už. Ačiū, pervenš. Prieš susilaikę aštuoni, kas už, prieš susilaikę priimta, dvyliktas už, prieš susilaikę priimta. M kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Inta 11 už, prieš, susilaikė, priimta. N kompromisas, už, prieš, susilaikė, priimta. 162, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 163 kas už, prieš susilaikę priimta. Inta 12 kas už, prieš susilaikę priimta. Imta 15 už, prieš susilaikę, priimta. O kompromisas, kas už, prieš susilaikę, priimta. 169 pakeitimas už, prieš susilaikę, atmesta. 178 už prieš susilaikę atmesta. 179 už prieš susilaikę atmesta. 184 už prieš susilaikę atmesta. 202 už prieš susilaikę atmesta. 204 už prieš susilaikę atmesta. P kompromisas už prieš susilaikę priimta. Tran ketvirtas už prieš susilaikę priimta, tran penktas už prieš susilaikę priimta, 217 už prieš susilaikę atmesta. Originalaus teksto 20 pastraipa už prieš susilaikę priimta 18 už prieš susilaikę atmesta. 219 už prieš susilaikę atmesta. Originalus tekstas e, už prieš susilaikę priimta. E R kompromisas už prieš susilaikę priimta. S kompromisas už prieš susilaikę priimta. T kompromisas už prieš susilaikę priimta. DV14 už prieš susilaikę priimta. 233 už prieš susilaikę atmesta. 234 už prieš susilaikę priimta E, balsuokime elektroniniu būdu. 234 e, balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Atmesta. Balsuosime dėl originalaus teksto, e, kas už prieš susilaikę priimta. U kompromisas už prieš susilaikę priimta. 239 pakeitimas, kas už prieš, susilaikė, atmesta. 242 už, prieš, susilaikė, atmesta. 243 už, prieš, susilaikė, atmesta. 249 už, prieš, susilaikė, atmesta. 252 už, prieš, susilaikė. Nelabai aišku. 252 balsuokime elektroniniu būdu. Balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Atmesta. 253 už. Prieš. Susilaikę. Atmesta. 254 už. Prieš. Susilaikę. Atmesta. 255 už. Prieš. Susilaikę. Atmesta. 25... Visą laiką ta pati dauguma. 256 už. Prieš susilaikė, atmesta. 261 už, prieš, susilaikė. Aš to išprotėsiu. Atmesta. 262 už, prieš, susilaikė, atmesta. 263 už, prieš, susilaikė, atmesta. Ta pati dauguma. Pasitikėkit manimi. Trečias tran už, prieš, susilaikė, primta. Tran 9 už, prieš susilaikę priimta. Tran 10 už prieš susilaikę priimta. Tran 11 už prieš susilaikę priimta. Tran 12 už prieš susilaikę priimta. Inta 7 už prieš susilaikę priimta. 264 už prieš susilaikę atmesta. Originalus tekstas už prieš susilaikę priimta. V kompromisas. Už prieš susilaikę aprimta. 2, 6, 7. 7, 267. Nežinau, kodėl čia turėtų būti kitaip. Už prieš susilaikę atmesta. 268 už prieš susilaikę atmesta. 7 biudžeto ir 8 nebalsuojama. 9 pirmas už prieš susilaikę priimta. Antras devė už prieš susilaikę priimta. Dvigubo V kompromisas už prieš susilaikę priimta. 271 už prieš susilaikę atmesta. Trečias devė už prieš susilaikę priimta. Devė penktas už prieš susilaikę priimta. Devė trylika už prieš susilaikę priimta. Inta 16 už prieš susilaikę priimta. X kompromisas už prieš susilaikę priimta. 274 kom, para, pakeitimas už pervanš. Tu už prieš susilaikę priimta. 275 už prieš susilaikę atmesta. 279 už prieš susilaikę priimta. 9.9 už prieš susilaikę priimta. 9.11 už prieš sus... Ar tu už burkant prieš? Taigi taip ir balsuosime. 9.11 balsuojamas elektroniniu būdu. Balsavimas baigiamas. Dvidešimt vienas ir devyniolika buvo Mm, čia ne, aš, aš tikrai nieko nespadinėjau. Aš e, mačiau, kad buvo tarsi atmestas. 9.15 už prieš susilaikę. Priimta. Inta pirmas už prieš susilaikę. Priimta. Inta antras už prieš susilaikę. Priimta. Inta trečias už prieš susilaikę. Priimta. Inta penktas už prieš susilaikę. Priimta. 280 pakeitimas už prieš susilaikę. Turime balsuoti elektroniniu būdu. E, balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Taip, atmesta. Ačiū, kad turėjome daugiau laiko. Balsuojame dėl originalaus teksto, kas už prieš susilaikė. Primta. Į kompromisas už, prieš susilaikę, primta. Z kompromisas už, prieš susilaikę, primta. 300. Ne, atsiprašo pirmininkas. Z bis kompromisas papildomas už prieš susilaikę. Priimta 312 mm, pakeitimas, kas už prieš susilaikę. Atmesta aš, inta 8 už prieš susilaikę. Priimta inta 9 už prieš susilaikę. Priimta inta 13 už prieš susilaikę. Priimta 30 originalos teksto pasraipa už prieš susilaikę priimta, 314 už prieš susilaikę priimta, 316 už prieš susilaikę priimta. Perėsime prie, prie konstatuojamų dalių. Kompromisas AA, kas už prieš susilaikę priimta. 18 pakeitimas už prieš susilaikę priimta. Originalaus teksto B konstatuojamoji dalis, kas už prieš susilaikę priimta. A, B kompromisas už prieš susilaikę priimta. 24 pakeitimas už prieš susilaikę susil... atmesta. 25 už prieš susilaikę. Ar tai susilaikymas ar prieš? Turime pasitikrinti elektroniniu būdu tuomet. Balsuojame dėl 25 pakeitimo. Elektroninis balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Atmesta. 26 už, prieš susilaikę. Atmesta. 27 už, prieš susilaikę. Atmesta. AC kompromisas, kas už prieš susilaikę priimta. 33 pakeitimas už, prieš susilaikę atmesta. AD kompromisas už, prieš susilaikę. SRD plus plusą siūlo, ar ne? Priimta. Pereisime prie AE kompromiso. Kas už, prieš susilaikę, priimta. 47 už, prieš susilaikę, atmesta. 48 už, prieš, susilaikę. Turime pasitikrinti elektroniniu būdu. Dėl 48 balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Priimta. 49 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, atmesta, 50 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Ar kažkas susiduria su problemomis? Ne. Na, atmesta. Todėl perėjome prie balsavimo dėl originalaus teksto, kiek konsultuojamosios dalies. Jis teisus. Pasiskaityks <laughs> savo pastabas. Ačiū, Alfredai. Ne, balsuosime dėl AF ir H. AF, H konstatuojamoji dalis, kas už, prieš, susilaikę, priimta. 54 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. 55 už, prieš, susilaikę, atmesta. Tran A už, prieš susilaikę priimta. Tran B už prieš susilaikę priimta. Tran C už prieš susilaikę priimta. Konstatuoju išnašos pirmoji už prieš susilaikę priimta. Antra už prieš susilaikę priimta. Pirmas pakeitimas už prieš susilaikę susilaikę, atmesta. Antras pakeitimas už, prieš, susilaikę, priimta. Trečias už, prieš, susilaikę. Turime pasitikrinti elektroniniu būdu. Dėl trečiojo pakeitimo balsuojame elektroniniu būdu. Balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Štai kodėl ir balsavome. Atmesta. Originalaus teksto trečiojo ketvirtojo išnaša. Kartu balsuosime už prieš susilaikę. Abims pritarta. Ketvirtas pakeitimas už. Prieš. Turime pasitikrinti, bičiuliai, dėl ketvirto balsuosime elektroniniu būdu. Na tai ne, ne, ne dovanėlė. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Tačiau pritarta. Taigi, e, nors Pablo frakcija nepritarė, tačiau dovanėlę jam įteiksime. E, šeštoji ir septintoji išnaša originalaus teksto, kas už prieš susilaikę priimta. Penktas pakeitimas už prieš susilaikę priimta. Šeštas pakeitimas už prieš susilaikę priimta šeštas už prieš susilaikę priimta, devinta ir dešimta išnaša kartu už prieš susilaikę priimta. Ne, jie atkrenta. Taigi perėsime prie devintos už prieš susilaikę priimta, dešimtas už prie, per vanš, aišku, už prieš susilaikę priimta. Originalus vien, tekstas 11, 12, 13, kas už, prieš, susilaikę, priimta. 11 pakeitimas už, prieš. Tikrai malonu, pasitikrinsime. 11 pakeitimas, elektroninis balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Priimta. Nelabai aišku buvo, pažvelgusi jūs ir dabar paskutinis, tikrai paskutinis Pablo pakeitimas, 12 kas už. Aha, tikiuosi, kad ispanai bus laimingi, kas už prieš susilaikė, priimta vardinis balsavimas e, dėl viso teksto su pakeitimais prasideda. Ar visi balsavote? Dar ne? Na tai kas yra jūsų aplankose. Jei norite pamatyti savo e, pavardę aplankose, tai paspauskite tą mygtuką dabar. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Priimta 46, 37 už 7 prieš 2 susilaikę. Norime pasveikinti Kircos. E, taigi baigiame savo balsavimo laiką ir su suteiksiu Keis Winburn e, žodį, kad būtų išlaikyta lyčių pusiausvyra. There's, there's been a terror. Pone pirmininkė, ar jūs žinote, kad uh, šalia Londono parlamento buvo įvykdytas teroro išpolis? Tiesiog informuoju jūs. Thank you, ladies and gentlemen. If we can... Labai ačiū, ponios ir ponai. Gal galėtumėm pradėti, pratesti darbą. Man, kaip šiandien pirmininkaujančiai, labai malonu Elke Kionik dar kartą pasveikinti mūsų komitete. Ji šiandien e, dabar kalbės kaip bendros pertvarkymo valdybos pirmininkė ir be abejo labai malonu E, su ją dar kartą pabendrauti iš prieš pato, kai šyrit mes e, kalbėjomės apie bankų gaivinimo ir pertvarkymo sistemą. E, dabar ji viena bus ne grupėje kalbėtojų. Reikia pražinti, kad ji pirmą kartą po 2000 po, po gruodžio mėnesio uh, E, pas mus ateina. Žinome, kad padarė labai daug darbo, ypač dėl pertvarkymo planavimo, dėl e, MRL planavimo ir TILAK parengimo. Jūs visi žinote, apie ką aš kalbu. Taigi mes dabar visi, mielai, išklausysime jūsų komentarų ir jums 10 minučių leidžiu prisistatyti, o paskui kolegoms prašau, kolegų prašau kalbėti nelgiau kaip po 5 minutės. Ačiū. Ačiū, ponė pirmininkė. Man labai malonu e, jūs dar kartą kreiptis ir aš norėčiau tik tai e, priminti, kad šiandien Briuselis ir Europa išgyvena labai skaudžią dieną, bet aš suprantu, kad ir Londone šiandien liūdna diena. Pažiūrėsim, kas ten iš tiesų vyksta. O dabar pereikime prie mūsų darbo temų. Stengsiuosi nekartoti to, kas jau padaryta agentūros steigimo procese Mielai atsakysiu klausimus apie tai, jeigu jų turėsite po to. Bet dabar aš pabandysiu pažvelgti į praeitį. Po krizės, kuri prasidėjo iš esmės jau prieš dešimt metų, 2007 metais labai daug kas pasikeitė. Priežiūra sustiprinta ir suderinta, kapitalo reikalavimai padidinti, uh, E, gana ženkliai, žymiai daugiau kapitalo bankininkystėje dabar yra sukaupta. Bankininkystės sąjunga buvo sukurta, tai yra labai svarbus žingsnis ir be to sukurta visiškai nauja bankų pertvarkymo sistema. Ir šiuo metu, kaip jūs visi žinote, mes kalbame apie bankų gaivinimo ir pertvarkymo, e, atsiprašau, CCP gaivinimo ir pertvarkymo e, režimą. Mes visą laiką galvojame, ką dar reikia padaryti, bet šiandien reikėtų uh, uh, prisiminti tai, kas jau yra padaryta. Europos centrinis bankas neseniai paskelbė studijos rezultatus, kurie rodo, kad didžiausiai, jei nekrisų 26 Europos bankai, galėtų išgyventi be jokio sniego gniuštės ar užkretimo efekto, jeigu vienas iš jų susidurs su rimtais sunkumais. Tai iš tiesų rodo, kad po finansų krizės įvyko labai daug ir finansų sistema tapo žymiai atsparesnė ir bankai yra tarpusavėje mažiau susijęti. Taigi manau, kad šiandien jau galime pasakyti, kad ateitis labai pagerėjo, tačiau žinoma, mes dar savo misijos neužbaigėme. Be abejo, ir mes visi žinome, kad e, kai kuriuose valstybėse narėse išlieka paveldo problemų, kaip mes palikimo problemų ir pereimas prie naujų sistemų kelia nemažai iššūkių kai kuriems bankams ir kai kurioms rinkoms. Tačiau labai svarbu, kad tie klausimai būtų kuo greičiau išspręsti ir Be to, tai turi būti padaryta nesukeliant bankininkystės sąjungai ir EBRD jokių e, dviejonių e, savo veikla. Aš leisiu e, rytoj Daniel Ny apie tai pakalbėti, jis kalbės apie priežiūros darbą. Bendrai galiu pasakyti, kad šiandien negalime konstatuoti, kad esame geriau pasirengę bankų žlugimui, tačiau drąsiai galime pasakyti, kad didžioji dalis bankų e, skaičiais dabar yra tokie tvirti, kad jų žlugimas e, ne, e, pa, nesukeltų finansinio stabilumo problemų. Ir e, greičiausiai bet kokio banko bankrotas priliktų bet kurios kitos įmonės nemokumui. Aiškiai pasakant, banko žlugimas nereikštų, kad sistema žlunga, taip negali būti, nors taip E, tokia grėsmė egzistuotų ir todėl mūsų darbas yra orientuotas tik tai į keletą galimų bankų, kuriuose e, kurie yra ypatingai svarbus rinkoje. Bankų pertvarkymo priemonės bus panaudotos tik tada, kai tai bus reikalinga visuomenės labui. Nuo dabar aš savo ilgus komentarus praleisiu ir nesakysiu, kad be uh, E, bankų pertvarkymo turime galvoti ir apie nemokumą įstatymus, tai yra mūsų trikampio antra pusė. E, bet aš nekalbėsiu apie bendrą indėlio apsaugos sistemą. Ir dabar aš norėčiau pereiti prie MREL, kas yra pasiekta ir kas bus padaryta šiais metais. SRB yra parengusi pertvarkymo planus bankams, kurie gali, kuriems gali prireikti e, pertvarkymo. Pirmiausia, tai yra mūsų kompetencijai priklausantis bankai. Yra nustatyti minimalus reikalavimai saviems nuosavivoms lėšoms ir tinkamiams įsipareigojimams. Tai yra vadinamasis MREL. Tai yra SRB e, planavimo, pertvarkymo planavimo darbo neatsiejama dalis. MREL dabar yra SRB pagrindinė priemonė bankų pertvarkymui užtikrinti. 2016 metais mes padarėme nemažai pažangos ir dabar jau išaiškinome, kokios yra bankų pertvarkymo kliūtis, pradėjome renkti gairias, kaip tas kliūtis pašalinti ir be to mes sukūrėme savas gairias dėl MREL. Pagrindinė išvada, kurią padarėme 2016 metais e, MREL srityje, yra ta, kad atlikus išsame e, maždaug 70 bankų analizę, eurozonos bankai e, turi nemažai, nors ir suvaldomų trūkumų. Jokių būdų nenoriu pasakyti, kad tie trūkumai gali būti žlugdantis, kaip sakė kai kurie ekspertai. Čia mm, mes girdėjome, kad buvo, pažiūrėjau, 210 milijardų. Ne, iš tikrųjų taip nėra, greičiausiai būtų apie 110. E, Žymieji ar liūdnai pagarsėja 8 procentų slengščiai ar standartai, kaip nori taip juos vadinkit, dabar išliktų problema tik tai labai nedideliais bankų saujeliai, kadangi daugeliu atveju uh, E, deleguotųjų teisės aktų taikymas jau e, privertė tuos bankus tenkinti griežtesnius reikalavimus. Taigi nereikia labai džiaugtis dėl to, kad yra nustatytas lengstis. Kaip aš jau daug kartų anksčiau esu sakiusi, MREL E, kuris yra maž, nemažesnis kaip 8 procentai bendrų įsipareigojimų, bet dažniausiai jis yra gerokai žymiai didesnis, yra iškeliamas kaip reikalavimas didžiausios bankininkistės sąjungos bankams, kad jie galėtų būti pertvarkomi. Pakankamas nuostolių prisėmimų gebėjimas, o būtent apie tai yra kalbama MREL, yra pagrindinis sprendimas e, atsakant į klausimą, kas mokės. Ir dabar uh, mes perkeliame tą mokėjimo naštą nuo mokesčių mokėtojų akcininkams ir kreditoriams. Ir e, suprantame, kad iškils labai daug detalių klausimų, kurie turės būti aptarti artimiausiais mėnesiais. To darbo negalima padaryti staiga vienu įpu. Mes suprantame, kad e, tolesnių žingsnių turėsime e, imtis šiais metais ir kitais metais, kad e, mes būtume aiškiai kad aiškiau apibrieštume savo reikalavimus. Tačiau MREL e, sutvarkymas dar nereikalauja, kad nereikia tvarkyti kitų problemų. Mes ir toliau kalbėsime apie kritinių paslaugų vadinamąjį operatyvinį testinumą, bankų gebėjimą surinkti fondus, turiu galvoje grinuosius pinigus, yra viena iš pagrindinių temų, kurios mes negalime vieni sutvarkyti, todėl mums reikia, kad ir Centrinis bankas mums padėtų. E, patekimas į finansų rinkų infrastruktūras, e, apie tai mes šyrit kalbėjome, e, yra susijęs su tuo pasitikėjimo rinka atkūrimas. Yra visos pagrindinės temos, kurias turime svarstyti. Šie metai, 2017 metai, bus susijęs su rezoliucijų pavertimų praktika, todėl mes turėsime kalbėti apie e, pertvarkymo įgyvendinimą palaipsniui. Kaip jau sakiau, tai yra lėtas procesas ir mes turime užsitikrinti, kad eitume teisinga linkme artimiausiais metais. Viena iš temų, kuri turbūt jums, e, parlamento nariams, bus įdomi, tai yra. E, E, pertvarkymo strategijos, pertvarkymo planai. Labai daug yra diskutuojama apie uh, uh, daugybinį patekimo uh, variantą arba vieno patekimo variantą. Aš galiu pasakyti, kad modelinių sprendimų niekam negali būti rasta. Mes turime įvertinti kiekvienos grupės individualią struktūrą, vietos sistemą, kiekvienoje jurisdikcijoje, vėlgi tai yra susijęs su nemokumo įstatymais, kuri E, pasitarnaus mums rengiant mūsų pertvarkymo strategiją, įtraukiant MREL reikalavimus tam tikroms grupėms. Ir aš dar kartą galiu pakartoti, kad esame pasirengę bendradarbiauti su valstybėmis naromis, e, ne tik bankininkistės sąjungoje, bet ir visoje Europos sąjungoje, kad tos strategijos pasiteisintų. E, be abejo, jokios diskriminacijos uh, E, valstybių narių, kurios nepriklauso bankininkistės sąjungai, atžvilgių nebus. Noriu tik vieną sakinį pasakyti dėl bendro bankų pertvarkymo fondo SRF. Mes esame surinkę jau įmokas 2016 metams, dabar jau e, daug pastangų skiriame 2017 metų įmokų apibrėžimui. Dar labai daug ką galima pasakyti apie mūsų investicijų strategijos įgyvenimą. Šiuo metu, žinant, kad palūkanų normos yra negatyvios, šis klausimas nėra toks jau skubus, bet mes turime kalbėti apie bendrą stabilumo stiprinimo priemonę. E, E, žinome, kad 2017 metais, kai buvo e, sudaromos sutartys dėl lengvatinių paskolų su valstybėmis, buvo pradėto sudaryti, mes e, darbą tik pradėjome, dabar jau tokios sutartys pasirašytos su visais. Na ir galiausiai perinu prie komisijos pasiūlymo, kaip įgyvendinti uh, TLAC bendrą nuostolių padengimo pajėgumo rodiklį į Europos sistemą. Bendrai galiu apibendrinama pasakyti, kad šį pasiūlymą sveikiname, tačiau be abejo išlieka ir klaustukų bei abejonių. Pirmiausia, dėl to, kad Europos komisija siūlo pirmąjį ramstį. Tai būtų privalomas MREL tik E, didžiosiams šešioms, e, aštuonioms institucijoms. Kitoms tai nebūtų taikoma. Tai mums e, atrodo nelabai gerai ir mes manome, kad reikia pagalvoti, ar nesukursim čia per didelio atotrukio tarp skirtingų bankų. Antras dalykas - subordinacijos tema. GSIPS tai yra E, privaloma, bet panašu, kad tai yra reikalinga ir kitiems bankams. Na ir paskutinis pastebėjimas, e, e, juo ir baigsiu, bet mielai sakysiu dar klausimų, jeigu turėsite. Labai svarbu yra kalbėti apie pertvarkymo tarnybų veiklos lankstumą. Jiems reikia turėti laisvės formuoti MREL ir taip pat jiems reikia suteikti lankstumo laiko požiūriu. Aš manau, kad bet koks pasiūlymas, kuris pertvarkymo administracijos lankstumą susiaurina, kels mums tam tikrą susirūpinimą. Labai daug iš savo numatyto pranešimo praleidžiu, nes man jų laiko nebeužtenko, bet baigdama dar noriu pasakyti, kad padaryti lieka labai daug. Tačiau ir uh, bankininkystėje, ir kitur uh, turime suprasti, uh, kad e, SIB bus parengti, kad rezol, jeigu tai bus reikalinga, SRB, atsiprašau, bus parengta, e, kad bankų pertvarkymas galėtų būti vyktas, kada reikės. Ačiū ir dabar žvelgiu, kas turės klausimų. Ačiū. Pirmiausia, aš norėčiau e, paklausti apie tilak įgyvendinimą. E, Ir taip pat e, žinau, kad tilak įgyvendinimo apžvalgoje yra sakoma, kad kapitalo e, apribojimų reikalavimų e, netenkinimas sukels kapitalo stoką ir e, įsiskolinimą. Toliau yra kalbama, kad reikia suteikti tam tikrą malonės laikotarpį prieš pritaikant sankcijas galima rinktis tarp e, teisės akto nuostatų ir tam tikros lankstumo galimybės, kaip jūs įvardinote, diskrecijas, kaip mes sakome. Jeigu pažvelgtumėt į e, SRB pakeitimus, tai pamatytumėt, kad komisija nustatė šešių mėnesių e, tą mm, e, atleidimo etapą. Ir mano klausimas būtų toks Jūsų nuomonė, koks būtų geriausias sprendimas, kad e, užtikrintume būtiną e, jūsų veiklos lankstumą? Dėl to e, rezultatų būtų galima pasiekti veiksmingiau. Na, o antras klausimas dėl administracinių problemų. Uh, Jūs e, kol kas dar nepasirašėte supratimo memorandumo su komisija, kiek aš suprantu. Ar galėtumėte tai pakomentuoti, ar yra vilties, kad tai bus padaryta? Na ir dar pastebėjimas dėl administracinių SRB išlaidų. Aš, kiek suprantu, du deleguotieji teisės aktai dabar Europos komisija yra rengiami. Gal jūs galėtumėte pakomentuoti, kaip jūs vertinate jų uh, galutinį uh, galutinę galbūt formuluotę. Na, aš tai vardinčiau kaip administracinių problemų sprendimą. E. Ačiū ir ačiū už klausimą. Kai aš kalbėjau apie lankstumą, turėjau galvoje, kad MREL skaičiai turi būti pritaikyti kiekvienam atveju atskirai. Todėl mes turim pasakyti, kad yra sukurtas MRL X, Y ar uh, E, dar kokiai kitai sistemai. Na, kalbant apie tą malonės laikotarpį, kaip jūs teisingai įvardinote, aš sutinku, kad dabartinis e, šešių mėnesių fiksuotas laikotarpis nėra labai geras. Gali būti atveju, kai šeši mėnesiai puikiausiai tiks, bet gali būti ir tokių e, variantų, kai e, matysime, kad einame neteisinga linkme ir gali būti, kad neužteks e, kapitalo nebus pakankamai kapitalo. Todėl e, SRB e, prašymo, tvirtinimo prašymas būtų viena iš galimybių. Nereikia to daryti automatiškai. Tačiau aiškim pasaky, aiškiai pasakykime, reikia pakankamai laiko, nes akivaizdu, kad dabar niekas negali e, iš naujo papildyti kapitalo išteklių. E, pasiteldamas SIB reikia pagalvoti kiekvieno atvejo specifiką atskirai. E, dėl to, kas Europos komisijos nuspręsta. Pirmiausia, aš galiu pasakyti, kad su komisija labai gerai bendradarbiaujame. Nėra teisinio poreikio nustatyti MOU. Jūs net neįsivaizduojate, kiek daug teisininkai gali iškelti klausimų, kas ką daro, apie ką reikia galvoti ir tai yra vienintelė priežastis, kodėl mes neturime dar vis MLU. Uh, Na ir paskutinis pasibėjimas. Administracinės išlaidos. Jūs teisi, mūsų padėtis yra gana delikati. Europos komisija vis dar turės užbaigti deleguotojo teisės akto dėl administracinių išlaidų uh, e, SRB e, kompensavimą visai vadinamai pramoniai. E, kol kas taikoma pereinamoji sistema, todėl uh, Tie bankai, kurie 2014 metais e, iš anksto finansavo SRB administravimo biudžetą, turėtų sulaukti kompensacijų. Mes tikimės, kad galutinė kompensavimo sistema įsigalios kitais metais. Ačiū. Pone Kionig, norėčiau sugrįžti prie E, neveiksmingų paskolų, negražinamų paskolų klausimo. Prezidentas Lebaras apie tai kalbėjo. E, šis realybės faktas verčia mus pagalvoti apie problemą, kuri visiems yra žinoma. E, kalbame apie galimybę įsikišti į rinkas ir apie asimetrinį dezinformavimą. Tai yra labai rimta grėsmė rinkoms ir rinkos veikėjų susidūrimas e, blogų bankų atveju negalėtų būti e, sprendžiamas. Dar prisiminkime Anglijos atveju, Northern Rock atveju e, buvo suorganizuotas mišrus aukcionas ir tokiu būdu e, buvo sukurta MPL valdymo sistema. Bet kokiu atveju mes turime studijuoti turimas e, komisijos pasiūlymus. Komisija šiuo klausimu nemažai dirba ir yra parengusi aiškę poziciją. Ir dar aš norėčiau e, globaliau pažvelgti į atsakomybės problemą. Visoje toje sąrangoje, kurią mes sukūrėme, kas neša atsakomybę? Jūs e, labai palankiai kalbėjote apie uh, pirmininko pasiūlymą ir mes kalbame apie e, makroekonomikos e, problemas, kurios neįeina į jūsų mandatą. Europos Sąjunga yra suinteresuota sukurti tokią bankystės sistemą, e, kuri leistų NPL traktuoti taip, MPL, atsiprašau, traktuoti taip, kad kiekvienas didysis bankas galėtų pats išspręsti atitinkamas problemas. Taigi, kaip jūs dalyvaujate dialoguose su tais, kurie makro vizijos laikosi dėl būtinybės, e, kaip e, e CNPL sutvarkyti. Ačiū už klausimus. Tiesą sakant, klausimas, e, kaip spręsti MPL problemą, tai ko gero klausimas, kuris geriau skirtas Europos centriniam bankui, su kurio atstovu susitiksite rytoj. Kalbant apie šį pasiūlymą, manau, kad visi sutarėme, kad MPL tai e, paveldo klausimas, kurį reikia spręsti. Asmeniškai abejoju e, šiuo pasiūlymu, kad e, viskas visko skirimas vienam bankui, ko gero, nėra naudingas. Ir e, manau, kad tai techninis klausimas. Dėl e, šio pasiūlymo, manau, mm, yra techninių diskusijų ir e, turiu abejonių. Mm, ekonominė vertė nėra rinkos vertė. Ir mm, balansas nuo to nebus pataisytas. Bet kuriuo atveju manau, kad reikia europinės sistemos, reikia, kad būtų daroma pažanga ir e, mažesnių bankų sektoriuje. Na, tai tokia neprivaloma savanoriška sistema, kurioje naudojami viešieji pinigai. Uh, Ir e, neaišku, kaip jie gali išėti iš tos sistemos, taigi turiu uh, tam tikrų abejonių. Manau, kad uh, svarbiausia būtų užtikrinti atsakymą susijusi su tuo, kad šiame portfelė turi būti užtikrintas skaidrumas ir turi būti remiamos pirmiausia mažesnės įstaigos Dėl Nozenrok negaliu nieko pasakyti, nes nesu susipažinusi su šio sandorio detalėmis, kas atsako, kas atsakingas. Manau, kad pirmiausia, bankai priežiūros įstaiga veiksmų nesima. Matėte, kad pasirodės gairės šią temą. Be to, tai tema, kurią visi mes turėtume svarstyti, Komisija e, turėtų apgalvoti struktūrą, kas dėl pertvarkymo įstaigų, ar tai bankas, ar tai turto valdytojas, e, galime taip pavadinti, kai e, vyksta pertvarkymas, taip, bet tai nėra problemos sprendimas. Mhm. Tikiuosi, kad galima problemą įspręsti nepasitelkiant pertvarkymo procedūros. Ačiū. Dabar GUE frakcijos vardu. Ponas Segas, ne. Ponas Urtasun, ačiū pirminkė, ačiū Jums, kad atvykote į mūsų posėdį šiandien dėl TILAK Galima nesunkiai apskaičiuoti, kad jeigu taikytume 18 e, e, e, procentų kriterijų ir 6,5 procentų kriterijų, matysime, kad GSIPS būtų 8 procentai visų įsipareigojimų. Ir Manau, kad komisijos ambicijos dėl Joseph Tilak turėtų būti didesnės. Noriu pasitrauti jūsų nuomonės šiuo klausimu. O kitas mano klausimas dėl prudencinio e, nuostolio absorbavimo reikalavimo taikymo. E, jeigu suskirstume reikalavimus į griežtus reikalavimus ir vadinamasias gairias, tai e, nesiejamas su jurisdikcija. Tiesiog e, sutariama, kad gairių pažeidimas e, neturi jokių pasiekmių, tad šios nuostatos iš tikrųjų net nėra naudingos. Aš noriu pasiteirauti, kokiamis aplinkybėmis priežiūros e, įstaiga mano, kad tam tikrų nuostatų pažeidimą galime tiesiog ignoruoti paverčiant TILAK e, dokumentus ES teisės e, aktais e, ir atsižvelgiant 18 ir 6,75 procentų skirtumų. Be jokių abejonių kalbame apie emeral struktūrą ir tai yra pirmasis ramstis ir yra e, gaunamas 8 procentų bendrųjų įsipareigojimų skaičius, bet to yra antrasis ramstis. Pertvarkymo įstaiga turi priimti sprendimą, e, vadovaudamasi savo rizikos e, vertinimu. Todėl ir klausiau dėl lankstumo, ar mes priklausome nuo sisteminės svarbos, nuo sudėtingumo, nuo tų įsteigų teisų pagal antrąjį ramstį. Tad e, ir toliau teikiama argumenta, kad e, čia vadovaujamas logika, kad jeigu yra vienas, e, viena iš didžiausių ar tiesiog didelė įstaiga, turi būti galimybė turėti reikiamą kapitalą pirmadienio ryte, kad būtų užtikrintas rinkos pasitikėjimas ir kad uh, būtų galima taikyti toliau antrojo tipo kriterijus, nes pirmojo nebegalime taikyti. Manau, kad tokia turėtų būti mūsų ambicija ir reikėtų tiesiog užtikrinti, kad antrasis ramstis nebūtų varžomas. Dėl antrojo ramščio gairių ar reikalavimų, manau, kad šiuo atveju daug kas priklauso nuo to, kad e, iš tikrųjų galima nesunkiai dirbti su antrojo ramščio e, gairėmis, jeigu vyksta e, stebėsina, kruopšti stebėsina. Mm, jeigu tai neįmanoma, antrojo ramščio gairės galima paversti antrojo ramščio reikalavimais, kurie būtų griežtesni. Tai yra visai taikytina priemonė, tik reikia ją akilai stebėti. Ponas Valli, ačiū pirminkė. Parlamentas e, jau du kartus balsavo dėl rezoliucijų, dėl e, bankų e, sąjungos. Rezoliucijoje išdėstyta pozicija, kad reikėtų stiprinti bendrai priežiūros mechanizmą. Jeigu pažvelgtume į balansą Šiaurės Europoje, matytume, kad e, bankų pozicija yra maždaug 80 e, procentų e, trečiojo ligmens priemonių atžvilgių. Ir palyginti pietų Europoje ta pozicija daug mažesnė, bet daug didesnė skolos pozicija. Tad mane domina kreditų sistemos priežiūra, nes atrodo, čia kyla didelių problemų. Vis dėlto yra didesnių, svarbesnių sisteminių klausimų susijusių su e, tam tikrų vertingų turtų, nes e, vidaus lygmenių jų kainas nustato bankai. Ir aš noriu pasteirauti, kaip e, e bendroji e, pertvarkymo sistema gali vertinti tokią riziką ir kaip gali būti e, sukurti, parengti veiksmingi, tinkami pertvarkymo planai. Labai sunku įvertinti daugelį e, turto vienetų. Ir man rūpi šis klausimas jau kurį laiką ir pats niekaip negaliu priimti sprendimo, kaip šią problemą būtų galima įspręsti. Kalbame apie dešimtis milijardų eurų, galbūt net ir daugiau. Tad klausimas labai svarbus. Man neramu, kad Europa gali atsidurti audros širdyje, jeigu neįvertinsime pakankamai kylančios rizikos. Trečio likmens turtas yra tema. Um, E, kurią e, priežiūros įstaiga, šiuo atveju SSM, e, labai rūpinasi. Ir tai klausimas, kuriuo pirmiausia turėtų rūpintis priežiūros įstaigos, kurios turi užtikrinti, kad tik turtas, kuris gali būti laikomas trečio, trečiojo ligmens turtu, aš čia vadovaujuosi savo ankstesnėmis profesinėmis žiniomis, Mm, ir svarbu atsižvelgti į e, tikruosius pardavimo skaičius ir e, vertinti, mm, kaip visą tai dera tarpusavėje. Tai e, akivaizdžiai priežiūros klausimas, bet su jumis sutinku, kad į šį klausimą turime atsižvelgti, kai atliekame pertvarkymo planavimą, kai mums reikia skaidrumo, gauname tokių duomenų iš priežiūros įstaigų ir turime numatyti tam, tikrą, tam tikras atsargas, kad, kaip daroma ir e, kitų portfelių atveju, įvertinti, kokia yra galima rizika, kokia yra galima vertė ir tai taikome pertvarkymo atveju. Čia nėra jokių e, stebuklų, e, iš tiesų e, turto vertą kartais sunku nustatyti. Ponas Valė dar grįž e, e, truputį norėtų papildyti. Taip, e, aš dar turiu vieną minutę, per kurią galėčiau pateikti papildomą klausimą. Man vis dar neaišku, kaip jūs atliksite tokį vertinimą, nes iš esmės mm, susiklošius nepalankiai situacijai rinkoje gali būti patirti gana dideli nuostoliai, nes kalbame apie uh, apimti, kuri yra didesnė nei MPL. Ir tai siejasi su banko vidiniais modeliais. Tad man kyla klausimas, e, kodėl e, staiga atsirado toks interesas dėl e, šių priemonių. Kai kalbama apie labai rimtas problemas ir mažiau rimtas MPL problemas, man atrodo, kad to trečio ligmens turtas įgyja didžiulę prasme ir man atrodo, kad jūsų atsakymu ėjote tą pačią kryptimį. Taip, aš e, atsakydama pasakiau, kad šią e, temą turi nagrinėti priežiūros įstaigos, nes e, priežiūros įstaigos nuolat vykdo stebėseną. E, E, stebi visą turtą, bet kokių rūšių turtą ir žinoma e, sutelkia dėmesį į trečiojo ligmens turtą, kaip e, kelinti rinkos riziką, o MPL tai su kreditais susijusi rizika. Taigi abi temos yra nagrinėjamos ir į abi reikia atsargiai kreipti dėmesį. Atsiprašau, kitą kartą įdėmiau žiūrėsiu į laikrodį, ponas Hokmark. Ačiū labai už galimybę pasisakyti. Ačiū už Jūsų pristatymą. Pastebėjau, kai um, kalbėjote apie TILAK ir MRL, minėjote, kad uh, turime užtikrinti, kad uh, būtų pakankamas kapitalas. Ir žinoma, tai yra svarbiausia, bet uh, ta visa berdė mintis yra tai, kad um, banko kapitalas turi būti pakankamas. Kai kurių skolų atveju situacija yra sudėtingesnė nei kitų, bet kuriuo atveju investuotojas turi žinoti, kad kyla rizika, jis turi tai suvokti. Ir svarbu, kad nebūtų daroma prielaidų E, svarbu žinoti, kad tam tikra kapitalo dalis gali būti e, gelbiama privačiomis lėšomis. Kaip e, jūsų nuomonė galima elgtis tokiu atveju, kad Ehm, nebūtų daroma prielaida, kad tam tikra kapitalo dalis gali būti gelbiama e, privačiomis lėšomis, o kita ne. Ehm, šią kaidą dar norėčiau pabrėžti kai kuriuos e, jūsų pamastymus dėl to, kaip e, ehm, Berdė šiandien veikia. Galbūt galėtumėte iš savo patirties pasidalyti su mumis savo pamastymais šią temą atsižvelgiant į būsimą e, darbą e, Bertės rytyje, e, kalbant apie TILAK ir MRL. Manau, kad esate visiškai teisus. Čia tikrai galėjo būti didžiulių nesusipratimų E, kai e, dėl tam tikrų įsipareigojimų buvo daroma prielaida, jog gali būti e, numatomas gelbėjimas privačiomis lėšomis. Ir iš tikrųjų yra tam tikra hierarchija, nuosavas kapitalas užima pirmą vietą ir taip toliau. Bet negalima sakyti, kad aukščiausio lygmens obligacijų atveju nekyla jokios rizikos. Bet to bankų obligacijos e, nėra skirstomos pagal tai, kam priklauso turtas. E, suskirstimas e, vyksta pagal turto klases hierarchijoje. Ir šiuo požiūriu komisijos pasiūlymo einama tinkama linkme, nes toje pačioje kreditorių e, klasėje yra aukštesnių lygio obligacijų, bet yra ir e, kreditorių, kurie e, vėl, vien dėl praktinių priežasčių negali būti gelbėmi privačiomis lėšomis dėl veiklos įsipareigojimų. Ir Taip užtikrinama skaidresnė, veiksmingesnė kreditorių hierarchija, kai įtraukiamas e, trečiosios klasės e, turtas. E, tai yra aukštesnio lygio neprivilegijuotieji kreditai. Ir šiuo atveju tikrai kreditorių hierarchija būtų labai svarbi ir tai turi būti skaidru rinkoje, kad rinkoje būtų tinkamos kainos nustatomos. Dėl Berdi, e, na, būtų juokinga sakyti, kad e, m, esame patenkinti viskuo, bet m, e, subordinavimas būtinai reikalingas. Kalbant apie tilak, tai yra tema, kurią turime gyvendinti tarptautinių lygmenių. Kita vertus, tai turi būti sprendžiama ne BRD kontekste, reikia nustatyti galimus trūkumus nacionaliniuose nemokumo įstatymuose, nes būtent tuo vadovaujamės kaip pagrindu nagrinėdami šias temas. Arba galima mm, tiesiog sutelkti dėmesį į mm, specializuotas nemokumo taisyklės, normas e, atitinkamuose sektoriuose, kai mm, tie e, nacionaliniai teisės aktai galbūt yra šiek tiek žemesnių lygio nei ES teisės aktai nemokumo srityje. Vaitsaker. Ačiū, e, pirmininkė. Pirmasis klausimas susijęs e, kiek su Gunaro galbūt klausimu arba jį pratesantis. E, noriu paklausti apie galimybę dengti privačių kapitalų kreditus. Jei pažiūrėsime, kaip didieji bankai elgesi šiandien, e, jie dėl viso pikto rekapitalizuoja kai kurias paskolas, norėdami išvengti vėlesnio išpirkimo. Uh, Ir mes e, dabar diskutuojame, kas yra e, tas blogas bankas, e, siekdami išvengti bet kokių nevaldomų išpirkimo formų. Noriu paklausti, kokioms aplinkybėms esant pertvarkytumėte banką, kai paskolos yra nebeišperkamos, kokios tos retos E, sąlygos ar aplinkybės būtų, kokiam kapitalui taikoma. Antras klausimas susijęs su kai kuo, apie ką jūs jau kalbėjote. E, tai yra bendrasis bankų pertvarkymo mechanizmas. E, komisija siūlė tarpininkų vaidmenį įgyvendinant šį mechanizmą. E, numatyta teikti pagalbą ir trečiosios šalies bankui. Noriu paklausti, jei JAF ar kitos valstybės e, taip pat prisijungs prie to, ar nereikėtų apsirtai atsisakyti e, tos, ben, to bendro bank, bankų pertvarkymo mechanizmo taikomo tik es bankams, gal reikėtų ieškoti kitų būdų, kaip pertvarkyti bankus. Ačiū. Pirmiausia, mes nepastebėjome toko e, prevencinio rekapitalizavimo atvejų. E, yra stengiamasi, kad reikalavimams būtų atitinkama. Tačiau aš pritarčiau jums, kartais e, susidaro toks įspūdis, kad e, žmonės bandantys padengti paskolas e, daro žalą bendrai rinkai. Aišku, kartais pertvarkymas nėra pratesimas to banko veiklos ir žmonės tikrai praranda savo mm, finansinius išteklius. Aš manau, kad mes dažnai matėme, kad bandoma išgelbėti turtą ir ta valstybės pagalba taip pat yra reikalinga. O Güner e, kalbėjo apie tai, kad bet koks turtas yra išperkamas ir turi būti išperkamas, tačiau tai yra įmanoma atskirais atvejais. Tai vėlgi tas palikimas, apie kurį uh, E, šiandien kalbame. Tos obligacijos gali būti mm, per, e, per parduotamos, MIFID, man atrodo, e, jos vadinamos kaip netinkamiems investuotojams. SPI ar MPI Aš apsratai manau, kad e, tas pasiūlymas e, tos priežiūros e, funkcijos perėmimo tarpiniu laikotarpiu susijęs su um, organi... tiesiog pertvarkymo organizavimo dalykais, todėl kad eurozonoje, Eur, Europos Sąjungoje yra tokių bankų, kurie kartais yra per maži, kad jiems būtų taikomas pertvarkymo mechanizmas. Tačiau yra tokių priežiūros um, institucijų, kurios galėtų perimti pertvarkymo funkciją. Ir mes tiesiog ieškome kitos e, priežiūros perspektyvos, Ir aš manau, kad ECB čia gali perimti to prižiūrėtojo vaidmenį. SPI kiek prieštarauja prieš tai minėtiems instrumentams, tačiau nėra šimtaprocentinio SPI e, ir MPI, nėra tokio skirtumo, yra tarp nesusijusios įstaigos ir nepriklausomai nuo to, iš kurios perspektyvos žiūrėsime, e, kartais e, kai kuri priemonė e, atskiromis aplinkybėmis labiau tinka. Ir jei pažiūrėsite į kai kurias grupės, tai bus pertvarkymo vienetai, kuriuos galime vertinti kaip vienetą. E, gyvenimo realybė rodo, kad tų vienetų yra ir mišrių. Esterda Langen. Ačiū. Pone Kioni, norėčiau padėkoti, kad atvykote į mūsų posėdį. E, turiu du klausimus. Vienas dėl TILAK. E, įdomu, Kokiu nuogastavimu turite susijusiu su komisijos pasiūlymu ir e, ten matome tam tikrų skirtumų tarp G, SIPS ir institucijų. Ir kokiu kokios pasiekmės iš to išplauks. Jūs jau kalbėjote apie tai. Ar jūs manote, kad reikia tam tikro uh, apsaugos e, lygmens dėsips, ar tas apsaugos lygmuo turėtų būti toks pat kaip gėsips, ar koks nors kitoks? E, jei, pavyzdžiui, tam tikras bankas nėra GSIPS, ar jam būtų taiky, taikomas tas pas scenarius ir bandymas nepalankiausiamis sąlygomis ar ne. Ir gal galite išsamiau paaiškinti, kokie jūsų nuogastavimai šioje srityje. Kitas klausimas, tikriausiai žinote, kad šešėliniai pranešėjai dabar aptaria klausimus susijusius su šalimis, kur edis apsaugos lygmuo nėra pakankamas ir mums susidaro toks įspūdis, kad kreditavimo institucijos trečiosiose valstybėse e, turėtų prisijungti prie nacionalinių e, schemų, nes šiuo metu priežiūra trečiosiose šalyse nėra vienoda ir nėra pakankama. Ar jūs tam pritartumėte ir ar matytumėte, kad toks modelis veiktų? Aišku, komisija vėlgi turi patikrinti, ar ta priemonė būtų laikytina ekvivalentiška e, priemonė, lygiavertė priemonė. Būtų įdomu sužinoti, kaip jūs vertinate šį klausimą. Ačiū. Pirmiausia, pradėsiu nuo pirmojo. Iš ties, komisija labai aiškiai parodė, kad Tėlek darbo atvarkės reikia laikytis, tėlek siekiama sukurti GSIPS ir jau ši schema veikia visose valstybėse narėse. GSIPS ir kiti bankų lygmenys sisteminių požiūrių yra labai svarbus. Mano šalyje, pavyzdžiui, kai kalbame apie Deutsche Commerzbank arba Next, šie bankai turi sisteminę svarbą šalies bankų sistemai. Ir mes manome, kad jei, jei pirmasis ramstis e, susvyruoja, tai G-SIPS be galo svarbi. Reikia siekti, kad būtų remiamasi antrojo ramščio priemonėmis. Ir tai nereiškia, kad reikėtų sakyti, kad vietos svarbos lygmens institucijoms turėtų taiko, būti taikoma šis ramstis. Tačiau turi būti aišku tai, kad jei pirmojo ramščio priemonės netaikomos tiems bankams, tuomet būtų geriau taikyti antrąjį ram, ramstį, o ne MRL um, reikalavimus. Čia galima daug diskutuoti, ar e, pirmas ramstis turėtų būti privalomai taikomas GSIPS. Kitas klausimas, Edis. Aš e, tikrai čia turiu tam tikrų nuogastavimų, nerima kelia tai, kad bankų sąjungoje ir Europoje yra keletas atvejų, kur institucijos išsikelia į kitas valstybės narė, narės ir tai sukuria uh, spaudimą um, indėlių apsaugos sistemai, ypač tais atvejais, kai perkelimas vyksta į silpnesnę ar mažesnę valstybę, kaip pavadinsite taip. E, tačiau ji yra mažiau stipri ir teikia netokią e, bendrą indėlių apsaugos lygį. O mes turime užtikrinti, kad visose veiklos srityse, grandinės dalyse ta apsauga būtų vienoda. Taigi čia sprendžiame klausimą um, ir ieškome tų tolygių priemonių ir aš samoningai čia kalbu apie tolygės priemonės, ekvivalentiškas priemonės, taigi dar prie šio klausimo bus grįžta. Ačiū, daktarė e, Kionik. Ant tar... Pono Zani turėjo kalbėti. E, gerai, tinka. Pervanš vis dėlto. Ačiū. Noriu padėkoti už pateiktą informaciją ir e, grįžti prie to, kas buvo pasakyta jūsų šį rytą. Kalbėjote apie tai, kad turėjote tokį tarpininkavimo, e, tarpininkavimo bylą. Įdomu, kaip konkrečiai veikia tie mechanizmai. Ar jie taikomi tik tai išimties atveju? Ir man labai įdomu, kaip veikia e, pats tarpininkavimas. Kaip jums pavyko kolegijoje e, gauti pritarimą Nes šis mechanizmas e, yra geras, tačiau nebūtinai lengvai taikomas. Buvo kalbama apie Edis. Delangen pateikė klausimą. Panašu, kad diskusijos taryboje, atsižvelgiant į e, bandymą e, susitarti dėl paskutinių apsaugos priemonių, tiesiog man įdomu, kaip sekasi šiam kūdikiui, kuris dar yra labai jaunas. Ačiū pirmiausia dėl tarpininkavimo sąlygoms, kurioms esant pradedama tarpininkavimo procedūra, yra skirtingos. E, kalbant apie bankų pertvarkymo kolegijų darbą, tai e, kai e, vienas, viena iš kolegijų nepatenkinta pertvarkymo schema, ji gali teikti pasiūlymą imtis tarpininkavimo priemonės. Taigi nebūtinai visiška absoliuti dauguma turi pritarti tam sprendimui. Ir šiandien šį rytą aš kalbėjau apie štai ką. Jei vertintume visas suinteresuotasias šalis, kurios turi teisėtą interesą e, taikyti CCP, gaivinimo ir kitas priemonės, e, Aš manau, kad kartais nėra jokios alternatyvos kolegijai. Pagrindinės sandario šalis tiesiog turi pritarti, turi pritarti tą mechanizmui ir turi prasidėti tarpininkavimas. Aišku, kartais e, tai netoko lygmens priemonė, apie kurią kalbėjo Steve Major šį rytą. Delangen. Uh, E, kalbėjo apie ėdis, aš manau, kad ši priemonė juda lėtai, tačiau vis dėlto pirmin. O e, kita priemonė, mes kol kas dar tik dirbame, e, nagrinėjamos techninės sąlygos. E, ta ribota apsauginė tvarka dar nesukurta, e, tačiau mes e, jos siekiame ir kol kas, pirmininkaujant Maltai, tikriausiai dar išvadų neturėsime, tačiau būkime optimistai ir laukime rezultatų artimiausių metų. Pervanš, gal nori patikslinti ar sureaguoti? Jei galėtumėte remti savo asmeninę patirtimi ir galėt, galėtumėte tada pasidalinti savo tarpininkavimo patirtimi, e, ko jūs išmokote savo nuosavai politikai. Man visai neįdomu, kaip tai daro e, pagrindinės sandoro šalis, įdomu, kaip jūs tai patyrėte, tą, tą tarpininkavimą. E, manau, kad mano atveju EBI į, į um, turėjo nuogastavimų, kad teikiamos subsidijos e, nebuvo e, tinkamos ir ta situacija buvo sudėtinga, mes e, mūsų rankos buvo kiek surištos ir Mes stengiamės užtikrinti, kad vidaus tylakam MRL būtų taikomi ir remiantis šiais rodikliais ir kriterijais e, institucija galėtų veikti. Tiesą pasakius, negaliu atskleisti konkretesnių detalių šiuo atveju. Aš, e, jei niekas daugiau nenori pasisakyti, pradėsiu spontaniškos pasisakymus. Van Gigalt. Labas vakaras, ponė König. E, būdamas draugišku savo angliakalbėms bičiuliams, kalbėsiu angliškai ir mano klausimas susijęs e, su štai kuo. Dabar daug kalbama apie tai, kaip keletas bankų rinkose atsidūrė ant bedugnės krašto. Jiem yra tokių bankų, kurie tiesiogiai prižiūrimi pagal SSM mechanizmą ir vis daugiau žmonių abejoja, ar Europos centrinis bankas kartais dar neperžengė tos ribos, reguliavimo ribos, kai jis nenori atgaivinti tų bankų, kurios turi didelės MPL problemas ir panašu, kad tie bankai gali sužlugti. Jūsų rankose gale pradėti procesą savo iniciatyvą ar nereikėtų kartais atsižvelgiant į praeities e, patirtį imtis šios iniciatyvos? Įdomu, ar jūs e, nevertinate kai kurių bankų visai kitoje perspektyvoje ir ar nemanote, kad nereikėtų pradėti bankų pertvarkymo mechanizmo e, savo iniciatyvą nelaukiant ECB? sprendimo. Įdomu, kokios diskusijos vyksta jūsų valdyboje ir ar jūs rengėtės e, įvardinti tuos bankus, kurie turi likvidumo problemų ir kuriems grėsia žlugimas. Aš tikrai laukiau šio klausimo. Aišku, kad e, procedūrą galima pradėti e, dviem būdais ir aišku, kad mes atidžiai stebime kiekvieną banką ir ypač tuos bankus, kurie yra ant kiek drebančių pamatų. Um, tačiau kol kas mes iš ties galime daryti išvadą, kad bankai nors ir įveikdami kliūtis ir sunkumus, jie patys išlieka, jiems niekas negresia. Ir aišku, pirmiausia, priežiūrėtojo funkcija būtų pradėti tą mechanizmą, nes mes jau esame antrieji, mes stebime situaciją, mes uh, stebime bankus ir žiūrime, ar jiems kažkokios grėsmės kyla ar ne. Ar jūs jau detaliai analizavote vieną ar keletą bankų, ar kreipėtės į bankus prašydami papildomos informacijos, siekdami priimti e, savo vertinimą dėl to, ar ECB ėmėsi atitinkamų sprendimų ar ne? Aš niekada neteikiu pastabų panašioje situacijoje, tačiau turiu pasakyti, kad yra tokių situacijų, kur mes atidžiai stebime. Gal galėtumėte įvardinti, kiek e, atvejų dabar e, yra vykdomas stebėjimas? Ne, aš manau, kad kai jūs pradėsite skaičiuoti, vėlgi pasidarys sąrašas. Aš, kaip jau minėjau, tai yra keletas atvejų, tai nėra vienas ar du. Ačiū. Ir vis dėlto, nors keletas sekundžių liko, gal atsakymų daugiau ir nelauksime. O aš noriu pasakyti iš tai, ką aš labai užjaučiu e, Londono atakos e, aukų artimuosius. Jau dabar aišku, kad mažiausiai du mirė. Uh, ir tiksliau žuvo ir yra daug sužeistų. Mirtinai sužeistas buvo policijos pareigūnas, kuris atliko savo pareigą saugodamas Londono parlamentą. Ryte pradėsime nuo 9 valandos su e, metinė ECB ataskaita. Ačiū.